Dear friends, dear friends, we will start. The... Mėly kolegos, pradėkim konferenciją. Sveikinu visus dalyvius. Norėčiau priminti gerbėmiams dalyviams, kad vertimas vyksta į visas ES oficialiasias kalbas. Galite pasirinkti E, tokį kanalą, koks jums tinkamas. Sveiki susirinkę į Europos parlamentą. Aš tikiuosi, kad šiandien įvyks gera konferencija ir e, aktyviai dalyvaus e, visi parlamentarai. Įžanginiai kalbai aš suteiksiu žodį Europos parlamento vicepirmininkui Dimitrios Papadimulis. Ačiū pirmininkė. Aš kaip Europos parlamento vicepirmininkas atsakingas už lyčių lygybę. Džiaugiuosi matydamas jūsų tiek daug susirinkusių šiandien, kad aptartumėte šią svarbę temą. Europos Sąjungoje mes esame linkę manyti, kad mūsų švietimo sistemos yra lygiavertės. Galų gale visame pasaulyje E, mergaitės yra dažniau turi galimybių mokytis negu berniukai. Juo, lab, juo labiau, kad mergaitės dažnai mokosi geriau negu berniukai ir be to dauguma jų tampa aukštojo mokslo institucijų absolventėmis. Bet aš sutinku su e, moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto atstovėmis, kad mes e, turėtume e, toliau diskutuoti apie išliekančią neligybę švietimo sistemoje, kuri per daug ilgai užsigulėjo. Trečiosiuose šalise, žinoma, padėtis yra kitokia, bet aš manau, kad e, bent jau ES valstybės reikia stengtis e, panaikinti skirtumus tarp mm, puikių rezultatų, kuriuos mergaitės pasiekė mokyklose, taip pat ir matematikos ir tiksliųjų mokslų srityse, ir karjeros galimybių atsivenčių jaunoms moteris. Mes vis dar turime daugiau um, moterų absolvenčių matematikos, tiksliųjų mokslų ir technologijų srityje. Tai yra sektoriai, kurie yra siejami. Atsiprašau, turime daugiau vyrų negu moterų tose srityse. Ir uh, tai yra susiję tos sritis su geresniais atlyginimais ir geresnėmis darbo vietomis. Aš tikiuosi, kad greitai išliekantis klausimai bus išspręsti. Dar kartą manau, kad yra svarbu išklausyti čia susirinkusių ekspertų, kad suprastume, kaip visuomenė tarp jūs ir mokytojai turi įtakos mergaičių ir moterų pasirinkimui e, gyvenime. Aš šiandien mielai išklausysiu valstybių narių patirties E, taip pat e, valstybių kandidačių patirties. Ir tikiuosi, kad šio rytinio posėdžio pabaigoje mes būsime pasirengę labiau negu bet kada anksčiau spręsti moteriams ir mergaitėms iškilančius iššūkius, kad mes galėtume jas labiau įgalinti per švietimo sistemas. Aš e, mielai išklausysiu šios konferencijos išvadų. Ačiū už dėmesį. Muchas gracias, eh, viceprezidente Papadimoulis. Dėkuoju ponui vicepirmininkui Papadimulis. Kultūros ir švietimo komiteto pirmininko vardu. Kolegos kol kas dar nėra, tai vėliau aš norėčiau pasveikinti jūs visus. Tarp mūsų yra moterų parlamentarių iš 18 valstybių, tarp jų iš Norvegijos, taip pat iš šešių valstybių kandidačių. Prieš suteikdama žodį poniai Jūrovai, kuris sėdi šalia manęs, norėčiau pasveikinti labai drąsią vieną jauną moterį. Manau, kad ji yra puikus pavyzdys, gal geriausias pavyzdys, rodantis, jog e, gali būti lygybė vyrų ir moterų švietimo e, srityje. Praeitais metais jinai buvo apdovanota metų metų skaitmeninės mergaitės premiją. Dabar kaip tik žodis jai. Dėkuoju. Mano pavardė Mano Mano Bek. Man 11 metų. Spalio mėnesį aš e, gavau skaitmeninės mergaitės premiją. Man labai patinka naujos technologijos šiais metais. Aš pradėjau vidurinės mokyklos pirmąjį ciklą, tai yra didelis žingsnis į priekį. Mes e, dirbame su išmaniaisiais kompiuteriais ir man tai yra iš tikrųjų labai didelė pažanga, labai didelis žingsnis į priekį. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Dabartiniai paaugliai, dabartiniai vaikai yra ateitis. Naujos technologijos taip pat yra mūsų ateitis. Naujas technologijas mes matome visur - kompiuteriuose, automobiliuose, namuose. Todėl labai svarbu, kad e, vidurinėje mokykloje būtų daugiau paskaitų susijusių su naujomis technologijomis, kad e, mes būtume mokomi kūrybingumo, nes tai yra raktas į pažangą Labai svarbios yra programavimo paskaitos. Man jos taip patiko, jos, man atrodo, tokios naudingos, jog aš negaliu jomis atsidžiaugti. Mes galime e, kurti labai daug įvairių dalykų, galime kurti robotus. Štai čia jūs matote mano pirmąjį sukurtą robotą. Aš jį sukūriau, kai man buvo aštuoneri metai, tai buvo šitų e, naujų kūrybinių technologijų pradžia mano gyvenime. Aš taip pat padėdavau kitiems vaikams ir paaugliams programuoti ir, ir kurti kompiuterinės e, programas tais atvejais, kai jiem iškyla kokių sunkumų. Tad e, aš e, jiems padedu ir tą dieną, kai mes dirbame kartu, man buvo labai malonu matyti, kad jie išmoko ir kad, kad tai teikia daug malonumo. Aš susitikau taip pat su komisijos nare Nelė Krūs, buvo labai puikus susitikimas. Pane Krūs mane, jog mums e, nepavyks paleisti e, tų e, plaštakių, bet vis dėlto mums pavyko tai padaryti per tas dvi valandas. Iš tikrųjų buvo labai malonu, kad, mes galų, kad mums galų galia pavyko. Baigdama noriu kreiptis į Jūs į Europos parlamentą. Aš manau, kad e, technologijos paskaitos vidurinėje mokykloje yra būtinas dalykas. Tai labai svarbu. Dėkoju, kad išklausėte mane. Galite apie mane daugiau sužinoti mano bloge internetinėme. thank you manon who is head of right. Ačiū, Manu. O dabar aš norėčiau suteikti žodį Europos e, komisijos e, nariai, poniai Jūrovai, yra atsakinga už teisingumą ir e, lyčių lygybę. Ponės ir ponai, aš prieš pradėdama norėčiau pasakyti, kad e, išklausius tai, ką ką tik matėme, mane apėmė labai gražus jausmai klausydama mano, pripažinsiu, e, pati apie save labai negražiai pagalvojau. Aš net nežinau. Prieš kiek laiko aš paskutinį kartą mačiau vaiką, mane visą laiką suparimti suaugę žmonės. Kad e, politikai yra gerai būti apsuptai tik tai rimtiems, rimtų suaugusių žmonių. Aš pati esu rimta suaugusi. Manau, kad e, dabar atėjo gera, geras e, momentas suteikti galimybę jaunai kartai vaikams atremti mums iškylančius iššūkius. Ir kai kurie iš jų, tikiuosi, e, susikurs savo ateitį technologijų pasaulyje nes technologijų pasaulis turbūt padės mums pagerinti Europos gyvenimo lygį, ūkio standartus ir panašiai mums reikia. Ačiū už šį reportažą. Ponios ir ponai, Tarptautinės moters dienos išvakarėse džiaugiuosi turėdama galimybę būti čia, kad pasidžiaugtume mūsų pasiekimais moterų teisų srityje. Ačiū, kad mane pasikvietėte. ES padarė milžiniškos pažangos įgyvendamą vyrų ir moterų lygybę. Mes suderiname priemonės ir įrankius teisinės, e, politinės, teisinius, politinius ir finansinius, kad e, pokyčiai iš tiesų įvyktų. Teisinė padėtis labai ženkliai pagerėjo. E, čia ne, gana daug nusipelnė ir ES teisės aktai. Daugiau nebegalime būti diskriminuojami dėl uh, E, lyties, e, nedarbo, profesinio išsilavinimo ar panašiai. Tai dabar atėjo laikas ne teisės aktus kurti, o tuos teisės aktus įgyvendinti. Europoje mes raginame moteris dirbti, tai yra kelias į socialinę integraciją ir ekonominę nepriklausomybę užtikriname e, šeiminio ir darbinio gyvenimo pusiausvyrą ir vyrams ir moterims. Turime naujų teisės aktų dėl vaiko globos atostogų. E, esame pasiekę e, ženklios pažangos užtikrindami finansavimą sukurtosiams programoms. Toliau saugome, giname moteris ir mergaitės nuo smurto. Esame parengę teisės aktų dėl e, lyčių teisių. Yra daug e, projektų skirtų e, kovai su smurtu. Mes e, esame ES pasiekę labiau negu bet kada anksčiau. Moteris yra inovatoriškos, versliui nusiteikusios ir mes raginame jaunas moteris rinktis uh, tiksliųjų mokslo ir informacijos technologijų profesijas. Kaip ką tik girdėjome, uh, 2014 m. skaitmeninė mergaitė buvo paskirta manų. Dar kartą ją sveikinu. Pasiekta labai daug, tačiau dar padaryti reikia labai daug, kad išnyktų lyčių lygybė ir kad nebūtų e, smurto susijusio su e, lytimi. Norėčiau priminti išliekančius uždavinius. Pagal pisos apklausos tyrimus e, mergaičių ir berniukų rezultatai matematikoje mokyklose yra skiriasi labai neženkliai ir tie skirtumai dar labiau mažėja. 14-15 metų e, mergaitės ir berniukai yra daug maž vieno ligmens. Mergaitės neretai jaučiasi net labiau pasitikinčios toje srityje. Tačiau e, tiksliuosiuose moksluose, matematikoje, fizikoje mergaičių yra studijuojančių mažiau. 62 e, procentai inžinerijos, tiksliųjų mokslo ir matematikos absolventų yra vyrai. Net kai moteris baigia tokius mokslus, retai kada toje srityje dirba. E, mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo srityje ES dirba du kartus daugiau vyrų negu moterų. 2,6 e, vyrai tenka vienai moteriai toje srityje. E, moteris sudaro mažiau negu 20 procentų inžinierių ir kompiuterijos specialistų. Gaila prarasti talentus tiksliuosiuose moksluose, nes jų taip reikia darbo rinkoje. Tik pasitelkdama moteris ir jų talentą ES galės tapti konkurencinga pasaulinėje arenoje. Ypatingas vaidmuo tenka mokykloms ir universitetams skatinant lyčių lygybę vadovėliai, mokymo programos gali užkirsti kelią stereotipams lyčių klausimais. Aš esu pasirengusi bendradarbiauti su Timo Navračič, kad pakeistume mokyklų programas, mokyklų požiūrį, kad būtų užtikrinta lyčių lygybė. Kokie iššūkiai išlieka darbo rinkoje ir visuomenėje? Dauguma e, berniukų ir mergaičių e, priderina savo e, elgesio standartus, lūkesčius prie pasaulio, kuriame gyvena. E, visuomenėje, e, ekonomikoje matome, kad e, neretai nėra dar lygybės tarp vyterų ir moterų. Kartais mokytoja gali jūsų dukteriai pasakyti, kad reikia siekti toli, bet realiai ateityje ji gali uždirbti 16 procentų mažiau negu uh, E, tos pačios klasės berniukai. Ji gali labai daug ir uoliai mokytis ir pasiekti geresnių rezultatų negu klasiokai, bet e, po kurio laiko greičiausiai ji dirbs e, nepilnu etatu arba turės nutraukti savo karjerą kitų labui. Dabar matome, kad galų gale net ir pensijos moterims yra mažesnės net 40 procentų, kai jūsų duktė turės e, galimybę rinktis šeiminį gyvenimą ar karjerą, kai jos partneris galės pasiimti tėvystės atostogas, tada galėsim pasakyti, kad kažko pasiekėme. Tokie iššūkiai dabar mums iškyla. Mes turime e, dėti daugiau pastangų, mobilizuoti e, suinteresuotas grupės, visuomenės veikėjus, verslą, žiniasklaidą, švietimo, mokymo institucijas, kad būtų sukurta Europa e, siekianti lyčių lygybės. Aš noriu, kad daugiau e, suinteresuotų pusių sutelktų jėgas, mes turime panaikinti trūkumus egzistuojančių švietimo sistemoje, darbo rinkoje, pensijų sistemoje ir sprendimų prieimimo e, struktūrose. Aš taip pat norėčiau, kad ES labiau e, pasistengtų kovodama su smurtu dėl e, lyčių e, diskriminavimo. Dokumentas parengtas kovai su smurtu prieš moteris Europos taryboje yra labai geras pagrindas mums. Visos valstybės narės turėtų jį ratifikuoti. Aš noriu užtikrinti, kad ES visoms moterims išliktų palanki vieta uh, ir e, taptų pavyzdžių viso pasaulio valstybėms e, užtikrinant lyčių lygybę. Mes ir toliau renksime moterų ir mergaičių įgalinimą besivystančiose šalise, taip pat ir šalise, kurios e, siekia įstoti Europos Sąjungą arba Europos Sąjungos kaiminėse. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir ypač FAM komitetui, moterų teisų komitetui, už ryštingą lyčių lygybės propagavimą. Aš džiaugiuosi, kad kartu su jumis šiandien galiu pažymėti Tarptautinę moters dieną ir aš ateityje milai su jumis bendradarbiausiu. Ačiū uždėmesi. Thank you, Mrs. Jūrova. Dėkuoju, poniai Jūrovai. Ir nekantrai lauksime. Uh, spaudos konferencijos su jumis, kuri prasidės pusė pirmos. Norėtume pasveikinti visus parlamento narius, kurie susirinko šioje salėje ir dabar mes išklausysime Haivav Ibrahim kalbos. 2005 metais jį gavo Sakharovo premiją ir jie puikiai žino, kokį vaidmenį švietimas vaidina įgalinant moteris. Thank you. Dar vieneri metai praėjo. Dar kartą mes galime e, švesti tai, kad siekiamas yra tikslas pasiekti lygias galimybės. Šiais 2015 metais e, tarptautinė moters diena. Ir Europos parlamentas kaip pagrindinė tema pasirinko moterų ir merginų įgalinimas per švietimą. Ir aš manau, kad da, e, da, geresnį laiko šiam klausimui, šiai temai net ir nesugalvotume. Sveikinu Jūs. Esu gimus Nigerijos šiaurės rytuose esančiame Hinach kaimelėje. Tik per atsitiktinumą aš galėjau baigti mokyklą, per atsitiktinumą tapau, tapau teisininkė ir lygiai taip pat per atsitiktinumą pradėjau dėstyti Harvado universitete. Ir šiuo metu aš esu jo, Jordanijos Hešimitų kunigai karalystėj, nes mane pakvietė jo didinybę. Ir irgi per, tai vyko per atsitiktinumą. Ir būtent e, visiškai atsitiktinai susiklošius e, aplinkybėms daug kas pasikeičia gyvenime. Ir mes turėtume užduoti savo klausimą, ką mes galime padaryti, ką aš galiu padaryti, ką jūs galite padaryti, tam, kad e, bent dar vienas vaikas galėtų baigti mokyklą. Ir kai kas iš jūsų ir taip jau labai daug dirba šiuo klausimu, bet ką mes dar galime padaryti? Ir aš pasiūlyčiau štai ką. Aš siūlau galvoti daugiau apie tokį švietimą, kuris įtrauktų visus, nepriklausomai nuo jų švi, uh, religijos, tradicijų. Ir taip pat pasitelkiant visas na, technologijas, skaitant socialinius tinklus. Ir kaip galima būtų užtikrinti, kad kuo daugiau moterų pasaulyje galėtų gauti įsilavinimą. Aš dar noriu pakalbėti ir apie grėsmės mūsų pasaulyje. Tai yra terorizmo ir ekstremizmo grėsmės. Būtent tos merg... nuo tų merginų priklauso mūsų ateitis. Ir aš norėčiau, kad mes visi galvotume štai kaip, kad jeigu mes investuosime į tas merginas, mes investuosime dar į negimusius žmonės. Dėkoju už galimybę kreiptis į Jūs. Aš linkiu Jums laimingos e, Tarptautinės moters dienos šiais 2015 metais ir siūlau šiandien švesti mūsų atsparumą, mūsų žmogišką orumą. Siūlau dalintis meilę ir, e, ir e, atleisti vieni, uh, už mūsų nuodėmės vieniems uh, ir tam, kad galėtų, mūsų kartus galėtų ateityje gyventi šviesiau ir geriau. E, esta primera parte de presentación por Europa y al eh, Dabar galime baigti pirmąją mūsų sustikimo dalį. Norėčiau padėkoti ponė Jūrovai ir vicepirmininkui, nes jie turi kitų įsipareigojimų labai dėkoju, kad e, radote laiko dalyvauti mūsų posėdėje. Dabar pereinu prie pirmos diskusijų dalies. Mes e, dabar galėsime pasveikinti pirmosius diskusijų dalyvius ir aš paaiškinsiu, kaip pagal kokį metodą mes e, dirbsime šioje dalyje. Parlamentarai, dalyvaujantis e, diskusijose, laikysis tokių pat taisyklių kaip e, paprastai. Turiu galvoje Europos parlamentarus, o nacionalinių parlamentų atstovams išdalytose dokumentuose buvo įdėtos specialios formos kurias reikia užpildyti, jeigu norite kalbėti salėje yra padėjėjų, kurie tas užpildytas formas perduos sekretariatui. Jūs tose formose turite įrašyti, melinuose, melinuose formose pirmosioms diskusijoms turėsite užpildyti. E, Jeigu norėsite kalbėti, kitoms diskusijų dalyms bus kitų spalvų e, formos. Tad pirmai daliai melina forma, antrai daliai rožinės spalvos ir trečiai daliai geltonos spalvos forma. Jūsų pasisakymo laikas neturi viršyti trijų minučių, kadangi norime suteikti žodį kaip galima didesniam skaičiui dalyvių. Tad dabar, kuomet jau žinote, kokia bus mūsų darbo metodika, galime toliau tęsti darbą ir iš karto perdodu žodį ponui Filip Kori, kuris yra UNICEF direktorius Bruselėje. Jisai pristatys e, vaikų teisų hartiją. Dėkoju, ponė Kori, kad e, radote laiko dalyvauti mūsų posėdėje. Gerbėjai Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamentų atstovai, e, gerbiamoji Manon, gerbėjai svečiai, gerbėjai ponai ir ponios. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Dėčių lygybės ir moterų teisų komiteto pirmininkė Garcija Perės ir švietimo komiteto pirmininkė Silvija Kosta už tai, kad jos naudos atkreipė mūsų dėmesį, tai, kad labai svarbu yra siekti, kad visos merginos galėtų gauti įsilavinimą. Ir svarbu, kad apie tai šiandien kalbame per Tarptautinę moters dieną švietimas nėra prabanga, tai yra būtinybė, tai yra pagrindinė teisė ir, ir galimybė naudoti šią teisę negali būti ribojama, jos negali riboti nei sienos, nei pajamos, nei negale. Negalima riboti vaiko ateities vien dėl to, kad tas vaikas yra mergaitė. Per ekonominės krizės merginos labai dažnai nebaigia mokyklas dažniau nei e, berniukai. Tai yra be abejo, aš kalbu apie tos atvejus, kai merginos ir mergaitės apskritai gali lankyti mokyklą. Dar e, kartais mergaitės siunčiamos yra dirbti tam, kad jos galėtų užsidirbti. Be kokybiško švietimo mergaitė, ko gero, bus ištekinta, to, kad ir nenorėdama, Taip pat e, didesnė bus tikimybė, kad ji mirs gimdydama ir mažesnė tikimybė, kad jos vaikai bus sveiki ir kad jie baigs mokyklą. Ir taip yra e, sukūrimas užburtas ratas. Yra nemažai rimtų įrodymų, kurie parodo, kad e, Vidurinės mokslas merginoms yra labai svarbus, nes jis gali pakeisti ir jų gyvenimą, ir tos bendruomenės, kurioje gyven, jos gyvena gyvenimą. Merginos, kurios baigia mokyklas, baigia paprastai mokykla, sukuria šeimas keturiais metais vėliau nei kitos merginos. Ir mes pastebėjome, kad e, kuo daugiau išslavinusių merginų yra e, šalyje, tuo didesnis jos ekonominis e, augimas. Jei motina yra gavusi įsilavinimą, tuo didesnė tikimybė, kad, kad jos vaikai baigs mokyklas. Ir Merginų įgalinimas per švietimą yra nepaprastai galingas procesas, tačiau mes matome, kad ir ES ir kitur vis dar išlieka nemažai kliūčių. Kaip šeima gali leisti savo siūsti mergaitę į mokyklą, kai tai, tai per nelik daug kainuoja? Jau ir nekalbant apie stereotipus, apie moters vaidmenį visuomenėje. Negavusios išsilavinimą, kaip merginos galės įsigyti darbą, galės e, gauti darbo patirties, kaipgi tos merginos galės sužinoti apie savo teisės. Ir tie klausimai yra aktualūs visoms merginoms, tiek ES, tiek kitur. Ir jums yra žinoma, kad UNICEF'as bendradarbiausia su besivystančiomis šalimis, e, be abejo, taip pat dirbnas ir su ES ir išsivyščiusiamis šalimis, siekdamas išsiaiškinti, kaip galima būtų veiksmingai ir pritaikant naujovišką požiūrį spręsti visas šias problemas ir užtikrinti merginų teisę į švietimą. Bet kągi mes galime kartu sutelkę savo pastangas pasiekti Europos Sąjungoje. Suteikdami merginoms Europoje žinias, įgūdžius, pasitikėjimą savimi, tam, kad jos galėtų visiškai e, e, išnaudoti savo potencialą ir tą matymą iš manon patirties, mes e, taip pat skatiname jas dalyvauti mūsų politinėme ir socialinėme gyvenime. Ir mes tikime, kad merginos turi potencialą ir tai yra tikslas, kuris bus pasiektas tik tuomet, jeigu mes aktyviai propaguosime visų vaikų teisės. Ir UNICEF'as sukūrė vaiko teisų, teisų išvietimą skatinimo priemonių rinkinį. Ir tenai kalbama yra ir apie merginų teisės ir jums buvo išdalintas informacinis pranešimas apie šį priemonių rinkinį. Ir ta, šiame rinkinių, priemonių rinkinyje yra trys svarbus dalykos. Tai yra pirmiausia, kad merginos turi pirmiausia sužinoti apie savo teisės, turėtų jos taip pat mokytis pasinaudodamas savo teisėmis ir turi mokytis tam, kad galėtų įtvirtinti tas teisės ateityje. Uh, Šimtai e, e, mokyklų Europoje naudoja naujovišką, ne visiškai nebrangų požiūrį tam, kad būtų gerinami rezultatai. Ir tai yra labai svarbu, ypač tose šalyse, kurios labiausiai nukentėjo nuo ekonominės krizės. Skatinamos moti, merginų, e, skatinami integruoti merginų teisę į švietimą, į mokymo programas, į vadovėlius, mes pritaikome naują metodologiją. Ir mes esame įsitikinę, kad kad į visas šias pastangas, visas šias naujos priemonės bus atsižvelgta rengiant pranešimą. Pranešimą rengė ponas Rodrygės kartu su moterų teisų komitetu. Mes taip pat manome, kad reikia dirbti ir toliau. Reikia skatinti mokymasi pasinaudojant teisėmis. Ir čia aš kalbu ne vien tik, tik tai apie siaurą klasės kontekstą. Uh, Merginų teisės į e, mokslą turėtų būti integruotos į e, mokyklų e, bendrą politiką, tam, kad būtų užtikrintas, užtikrinta lyčių lygybė mokyklose, pavyzdžiui, moksleivių tarybose. Ir taip jau, nuo, jau mokykloje vaikai galėtų pradėti mokytis, kas yra tos teisės. Ir vaikai puikiai žino, kas e, juos domina, mes tam girdėjome iš manom. Ir vaikai žino taip pat, e, kad reikia ginti tas, e, ta, tai, kas jiems yra svarbu tiek vietos, tiek savo šalies, tiek pasaulio lygmenimis. Ir mes tikime, kad toks požiūris padės mums užtikrinti lyčių lygybę. Ir, bet visas tas priemonės pirmiausia reikia pritaikyti praktikoje. Ir būtent čia tolesnis ES darbas, bendarbiavant su valstybėmis narėmis, galėtų būti tas rytis, kur komisija galėtų gal imtis papildomų priemonių. Ir mes turime daugiau galvoti apie kokybę, o ne uh, uh, kiekį. Tarp visų baigus universitet, universitetus e, Europoje net 60 procentų yra moteris. Ir da, jos dažnai e, baigia geriau vidurinės mokyklas, bet tačiau e, vis tiek tai nepadeda mums užtikrinti kokybiškos lyčių lygybės. Ir teisės turi būti integruotos į visas da, mokyk, į, į visus mokyklos kultūros aspektus. Pažintinėje karalystėje 3300 mokyklų dalyvauja programoje, pagal kurią yra skiriamas apdovanojimas už teisų užtikrinimą. Ir toks požiūris skatina visus ir vaikus, ir ypač merginas, ir mokytojus, ir tėvus, ir šeimas, ir bendruomenės daryti daugiau. Reikia taip paskatinti ir e, kritinį mąstymą, diskusijas, e, e, gebėjimas spręsti įvairias problemas. Taip mes sukursim geresnės mokyklas, mokyklas, kuriuose užtikrinta geresnė integracija. Mes patobulinsime taip pat ir mokymo kokybę. Ir kokybiškas švietimas prasideda labai anksti, beje, patiriame jau, jau vaikystėje. Ir jei mes norime užtikrinti lyčių lygybę savo visuomenėje, šeimoje, turime pradėti investuoti į, uh, anksti, uh, į vaiką dar ankstyvoje jo vaikystėje. Mes norime pasinaudoti moterų merginų įgalinimo potencialu. Norime, kad visi ir, merg ir mergaitės, ir berniukai, ir vyrai, ir, ir uh, moteris ir tėvai ir bendruomenės, bendruomenių vadovai, mokyklų vadovai visi dalyvautų šiame procese. Įgalinimas tai yra toks žodis, kuris labai dažnai vartojamas šiandien, tačiau jame yra labai, tam, toje savokoje yra labai svarbus galios elementas. Ir mes manome, kad įgalinimas yra labai veiksminga priemonė, kovojant su neligybė ES. Jūs tai žinote iš savo šal, nacionalinės patirties. Ir moteris dėja dažnai negali naudotis e, galę, negali pasiekti e, galios. Ir gebėjimas naudotis savo galimis reiškia, kad žmogus geba priimti sprendimus savarankiškai. Ir tik tai taip mes galime sukurti visuomenę, kurioje, bendravia, kurioje gyvena žmonės, kurie, uh, kurie uh, geba veikti. Ir kai 2013 metais Malala Yusufzai gavo Sakarovo premiją, ji pasakė štai ką. Apie šalies galę ir stiprybę nereikia spręsti pagal tai, kiek kareivių jie turi. Reikia pirmiausiai vertinti e, raštingumo lygį, reikia pagalvoti, kurioje šalyje gyvena daugiausia iš, e, e, iš, išsilavinusių žmonių, kurioje šalyje užtikrintos pagrindinės žmonių teisės, kurioje užtikrintos ir lygios moterų ir vyrų teisės. Ir būtent tos šalis, kuriuose, yra, kuriuose gyvena daugiausia da, gabių, da, kvalifikuotų, da, išsilavinusių žmonių ir yra tikrosios uh, yra stipriausios šalis. Ir negalime leisti, kad švietimas būtų prieinamas merginoms, kaip sakė e, ponia Ibrahim, tik per atsitiktinumą. Dėkuoju Jums uždėmesi. You, your... Ačiū. Uh, ponia Kori, už jūsų išsakytus žodžius. Aš manau, kad labai svarbu suprasti, kad švietimas gali pakeisti pasaulį, nes jis gali pakeisti e, mąstyseną. Dabar kitas e, kalbėtojas, ponė Eve Ensler. Be abejonės, jai daug įžangos nereikia. Pone Ensler yra e, rašytoja iš Junktinio Amerikos valstijų, moterų teisų gynėja, kuri labiausiai yra žinoma dėl Vagnos monologų, kuriuos ji pati parašė. Taip pat ji įsteigė vadinamąją V dieną, tai yra pasaulinis judėjimas, kurio tikslas sustabdyti smurtą prieš moteris. Today. Labas rytas visiems, aš labai džiaugiuosi, kad galiu šiandien su jumis kalbėtis apie moterų ir mergaičių įgalinimą per švietimą. Man atrodo, kad aš šįryt galėčiau pasakyti labai daug, man buvo labai įdomu išklausyti viską, kas jau buvo pasakyta, bet uh, Viena tema mane verčia mąstyti labai ilgai. Jau daug metų, gal 20 metų aš dirbu siekdama pažaboti smurtą prieš moteris. 27 valstybėse narėse tą dariau. Ir esminė išvada galėtų būti tokia, kad mergaičių švietimas yra pagrindinis dalykas, stengiantis užkirsti, smurtą, užkirsti kelią smurtui prieš mergaitės ir moteris. Bet tuo pat metu smurtas e, prieš mergaitės ir moteris trukdo švietimui. Švietimas yra tas e, kardas, kuris gali iš esmės pakeisti padėtį. Kartais e, patriarchams, e, patriarchijai didžiausia grėsmė atrodo mergaičių švietimas, nes mergaitės nėra tik tai emocingos e, ir protingos. Jos besimokydamos skleidžia žinias visoje visuomenėje. Išmokę vieną mergaitę, mes išmokome visą bendruomenę. Aš norėčiau taip pat pakalbėti apie smurtą, nes tiek daug pasaulyje vietų, tarp jų ir, ir Europa, e, kuriuose e, persekiojimas, e, engimas, e, smurtas daro didžiulę įtaką mergaičių švietimui. Žinote, kad Junktinėse Amerikos valstijos ir Europoje turbūt panašiai statistika 300 tūkstančių moterų e, E, nukenčia nuo smurto kiekvienais metais. Kenijoje matome, kas dedasi. Pažiūrėkite į Afganistaną, kur dar e, vadinamieji garbės žudimai egzistuoja. E, savižudybių lygis pas aukščiausias. O koks sprendimas moteris nori švietimo. Todėl mes galime labai aiškiai rasti paralelių tarp švietimo ir smurto prieš moteris. Pasakysiu tai, kuo aš esu giliai įsitikinusi. Jau labai daug metų keliauju ir bandau suprasti, kos sukelia smurtą. Ir visai sąžininkai galiu pasakyti, kad tai yra litinio švietimo stoka. Aš apie tai negaliu visur kalbėti pasaulyje, sunku apie tai kalbėti net Europoje. Bet jeigu mes nemokysime uh, mergaičių ir berniukų apie sveikus lytinius santykius, apie sveiką seksą, tai jie nežinos, kas yra jų kūnas, kas yra sutikimas, kas yra e, santykiai. Iš esmės mes nemokome jaunimo apie lygybę. Labai didelė dalis. E, e to, ką merginos gauna per švietimo sistemą, yra susijusios su, su lytiniu persikėjimu, lytiniu, lytinę priespaudą ir jos negali pasipriešinti, jeigu jos nežino, kas vyksta. Kad teiksiu pavyzdį iš Kongo, Džioji mieste vyksta labai puikus projektas. 90 e, moterų gyvena mūsų specialioje įstaigoje. E, tos moteris bando atsikratyti e, smurtinių išpolių. E, moteris gauna terapinį gydimą, bet tuo pat metu per tą programą vykdome labai aktyvų litinį švietimą. Mergaitės susipažįsta su savo kūnu, su savo teisėmis, su malonumo galimybėmis, jos e, pradeda gerbti žmogaus kūną. Aš jums e, turiu pasakyti, kad ši programa nepaprastai įtakojo visus švietimo aspektus, nes labai daug mergaičių dalyvaujančių mūsų projekte net nežino, kad jos turi teisę valdyti savo kūną, jos nežino, kad gali pasakyti taip ar ne, jos net nežino, koks tas jų kūnas yra. Ir tokios srities švietimas daro įtaką visoms kitoms švietimo rūšims. Pateiksiu vieną pavyzdį. Aš susitikau su viena mergina baigusią E, mokyklą, e, su viena klase baiginėjančią mokyklą ir aš e, klausiau, kiek iš jūsų dabar dalyva, esate sukūrę normalius santykius. Ir tie žmonės pasakė, kad jie uh, ieško partnerių, kurie vienodai vertintų ir save, ir, ir kitą partnerį. Tai mane nustebino, nes per mūsų kursą, per diskusijas apie seksualumą tie žmonės suprato savo teisės. Mes negalime atskirti mergaičių ir berniukų švietimą. Jie turi suprasti savo teisės, turi suprasti savo seksualumą. Aš raginu jūs visus, galbūt tai yra drovumas, galbūt yra kažkokia baimė kalbėti apie seksą, bet viskas, kas yra susiję su smurtu, uh, E, yra išplaukę iš e, nežinojimo apie seksą, apie lytinius santykius, mergaitės ir berniukai nežino, kaip elgtis vienam su kitu. Mes e, turim atsikratyti to drovumo, atsikratyti tos baimės ir kalbėti apie giliai glūdinčias smurto prieš moteris šaknis, priežastis. Mes labai daug kalbame apie mergaičių švietimą. Bet e, yra vienas dalykas, apie kurį mes nepagalvojame, tai yra e, nemokytų mergaičių tolimesnės perspektyvos. Kiekviena vis, visuomenė nuo to kenčia. Jeigu mes mergaičių nemoksime, kad jos turi teisę e, mokytis, turi teisę tapti mokslininkėmis, lyderėmis, e, teisėmis e, dirbti normalų darbą ir būti tuo pat metu motinomis, e, tai mes nieko nepasieksime, nes merginos be išsilavinimo iškrenta iš darbo rinkos, jos netampa lyderėmis, nes nuo pat pradžios jos nežino, kas yra tikroji vertė ir koks yra jų gyvenimo tikslas. Ačiū. Muchas gracias, eh, señora Ensler. Eh, la señora Coraza, eh, compañera de. Dėkuoju, dėkuoju poniai Esler. Dabar Norėčiau sutikti ir norėčiau Jums pranešti, kad ponė Korasa dėja negalėjo atvykti šį rytą. Taip įvyko dėl nenumatytų aplinkybių. Taigi dabar siūlyčiau pradėti diskusiją. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir pranešti Jums apie tai, kad Ispanijos parlamentas paskelbė konkursą, kurio metu bus renkamas geriausias pranešimas tema, kad nei daugiau, nei mažiau moteriams. Ir prane, šiame pranešime turėtų būti nagrinėjami, nagrinėjamos moterų teisės nuo pat 19, 19 amžiaus iki 20-ojo pabaigos. Aš galėjau baigti mokyklą, bet mano mamai, pavyzdžiui, baigti mokyklą nebuvo, nebuvo lengva. Po to ir mano mamai tikinti mano brolius mokytis taip pat nebuvo lengva. Bet aš baigiau mokyklą, baigiau universitetą ir taip praplečiu savo akiratį tenemos una lista bastante extensa eh, y como hemos empezado con algo de, de retraso. Na kągi, daug kas norėtų pasisakyti ir kadangi mes šiek tiek vėluojame, aš norėčiau paaiškinti jums, kaip mes dirbsime. Pirmiausia, suteiksime žodį penkiems užsirašiusiems ir prašyčiau kalbėti nelgiau nei po dvi minutės. Marta Martrai yra pirmoji mūsų kalbėtoja. Ji yra iš Vengrijos nacionalinės asamblėjos. Tisztelt elnök asszony, tisztelt résztvevők! Amikor nőkről beszélünk, természetesen a férfiakhoz is szólunk, mert nélkülük... Dėkuoju. Dėkuoju, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Kuomet kalbame apie moteris, tai suvokiame jog galime pasiekti sėkmės tik tai veikdami kartu ir veikdami kompleksiškai. Švietimo sistema turi užtikrinti visas galimybės siekti švietimo visiems piliečiams ir atskleisti savo gebėjimus. Vengrijoje mūsų politika šioje srityje siekia įgalinti moteris e, išsimokslinti, kurti šeimas, atitinkamos nuostatos yra įtvirtintos mūsų konstitucijoje. Tie piliečiai, kurie yra neįgalus ar e, turintis e, specifinį problemą, taip pat turi tokias pat teisės. Jau turint šeimas ar dirbant yra įmanoma taip pat siekti mokslo. Pavyzdžiui, tai gali daryti moteris turinčios šeimą, vaikų. Jos gauna specialias išmokas, pagalbą ir yra skatinamas mokytis aukštosiuose mokyklose. Yra taip pat ir kitų priemonių, kuriamis siekiama padėti vaikų turinčiams moterims. Vengrijos vyriausybė ir toliau darys viską, kas įmanoma, kad sustiprintų lyčių lygybę. Dėkuoju uždėmesi. Norėčiau dar kartą pasveikinti šios konferencijos visus dalyvius. Dėkuoju. Dabar ponia Irene Mavronikola iš Kipro parlamento. Jinai yra žmogaus teisų ir lygių galimybių komiteto atstovė. Dėkoju, ponia pirmininkė, dėkoju už galimybę pasisakyti. Norėčiau pasakyti, jog visose ES valstybėse yra tam tikrų stereotipų, tam tikrų mentaliteto problemų. Tai pasakytina ir apie Kiprą. Ir pas mus yra tam tikrų stereotipų. Mes manome, jog labai svarbu renkti mokytojus, dėstytojus, kad jie nuo pat vaikystės tinkamai mokytų vaikus. Žinome, kad e, skirtingi žmonės turi skirtingų gabumų ir tai yra svarbu. Tai, kad kažkas pasiekia geresnių rezultatų vienoje srityje, o kiti kitose srityse, yra susiję ne su lyčių skirtumais, o su individualiais e, skirtumais. Mes bandome įtvirtinti lyčių lygybę mokyklose. Mes pradėjome tai daryti, nes pamatėme, jog tai yra būtina. Komet nagrinėjame stojamųjų egzaminų rezultatus, tai mes matome, jog moterims iš pradžių tenka pirmosios dešimt vietų pagal e, rezultatus stojamų, stojamuosiuose, tačiau paskui moteris užleidžia pozicijas. Kodėl taip atsitinka? Taip yra dėl mentaliteto, todėl kad e, visuomenėje gajos idėjos, gajos supratimas, jog moteris uh, E, turi dirbti nedaug, užsimti nedaug profesinę veiklą, o daugiau būti namuose ir užsimti šeimą. Mes e, rengiame įvairius seminarus ir konferencijas tiek švietimo atstovams, mokytojams, tiek ir šeimoms. Mes manome, kad tai labai svarbus renginiai, nes jie padeda pakeisti mentalitetą ir stereotipus. Dėkoju. Dabar Europos parlamento vardu norėtų pasisakyti e, FAM komitetarė ponė Juto. Dėkoju. Šiandien švenčiame labai svarbų dalyką. Šiandien svarbi diena. Mes galime kalbėti apie moterų pasiektą pažangą, emancipaciją. Taip pat turime galvoti apie tai, kiek dar lieka padaryti. Aišku, švietimas yra esminės svarbos priemonė įgalinant moterį atsiskleisti profesiškai ir asmeniškai. Tačiau kol kas vis dėlto dar yra daug diskriminavimo ir skirtumų šioje srityje. Galvoju apie Europos merginas, studentės, kurios studijuodamas pasiekė puikių rezultatų, kurios yra talentingos ir gali tuo didžiuotis, tačiau paskui e, jų pastangos nebūna vainikuojamos, nors jos būna pasiekusios puikių rezultatų universitetuose, darbo rinkoje, jų galimybės yra mažesnės. Pavyzdžiui, Itališ, Italijoje tur, turinčios e, e diplomus merginos labai sunkiai randa darbą, ypač pietinėje Italijos e, dalyje. Ir kaip matome, čia yra dar labai daug e, skirtumų ir netitikimų. Atlyginimas taip pat yra mokamas e, mažesnis, turint tokią pat kvalifikaciją kaip vyro. ES turi vykdyti tokią politiką, kuri leistų nu, nugalėti mums šitos sunkumus. Aš Manau, kad e, vis dėlto mums pavyks pasiekti tam tikrą pažangą šioje srityje. Dėkuoju poniai Ajuto. Dabar žodis Maltos parlamento nariai poniai Debono. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas, gerbė ponai ir ponės. Aš esu įsitikinusi, kad šis klausimas yra kritinės svarbos tam, kad mes galėtume užtikrinti lyčių lygybę, tol kol švietime egzistuoja skirtumai. Tol kol moteris, moterų ir vyrų galimybės mokytis yra skirtingos, tuomet niekuomet neturėsime tikrosios lyčių lygybės. Ir iš tikrųjų buvo padaryta didžiulė pažanga valstybės narėse, siekiant užtikrinti, kad prieiga prie tradicinio švietimo būtų užtikrinta ir vyrams, ir moteriams. Ir dėl to atsirado naujos galimybės moteriams aktyviau dalyvauti darbo rinkoje visoje Europos Sąjungoje. Tačiau tai nėra šio kelio pabaiga. Mūsų siekės užtikrinti lyčių lygybę negali baigtis tik tai e, e, universiteto lygmenį. Reikia užtikrinti, kad moterų gytos kvalifikacijos e, nebūtų prarastos. Todėl reikia užtikrinti, kad kad prieiga tomis pačiomis teisėmis prie švietimo turėtų būti užtikrinta per visą moters gyvenimą. Pradinėje uh, vidurinėje mokykloje, universitetuose ne, nepakanka vien užtikrinti galimybės gauti įsilavinimą. Turi, reikia suteikti moteriams galimybę naudotis tuo įsilavinimu. Aš esu įsitikinusi, kad tai yra būtina tam, kad moteris galėtų dirbti, kad galėtų įgyti naujų įgūdžių ir Taip pat reikėtų skatinti moterio galimybės sugrįžti darbo rinką po to, kai jos trumpam buvo iš jos pasitraukiusios dėl vienokio ir kitokio priežasčių. Manau, kad mums reikia ambicingesnių siekių ir tikslų. Ir taip pat e, reikia skatinti moteris tobulintis, e, plėstis, e, gilinti savo žinias visą savo gyvenimą. Taip mes užtikrinsime, kad moteris galėtų vaidinti prasmingą, reikalingą vaidmenį mūsų visuomenėje per visą savo gyvenimą, netapdamos priklausomomis nuo ko nors, nei finansinė, nei kitokia prasme. Ir taip mes sustiprinsime tiek tų moterų, tiek jų šeimų ir tiek visos mūsų visuomenės gerovę. Dėkuoju. Thank you. Eh, ahora tiene la palabra por la Asamblea Nacional. Dėkuoju. Dabar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 o ovako važnoj temi. Rešenje mnogih problema sa kojima se žene danas suočavaju leži upravo... Džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame renginyje, nes manau, kad jisai yra labai svarbus. Iš tikrųjų, tai yra nepaprastai svarbi proga Tik galindami moteris naudoti savo teisėmis, galėsime užtikrinti, kad moteris būtų nepriklausomos, kad jos būtų savarankiškos, kad galėtų priimti sprendimus savarankiškai. Pasaulyje yra labai daug pažeidžiamų šal, moterų, tai yra ir moteris gyvenančios kaime, ir tai, moteris e, su negale, tokia kaip kitų moterų, kurios negali naudoti savo teisėmis. Serbijoje mes stengiamės e, užtikrinti, kad moterų teisės būtų garantuotos moterims. Ir be abejo, Serbijoje yra uždrausta bet kokia diskriminacija. Bet e, suprantame, kad uh, Vis dėlto tos diskriminacijos vis dar pasitaiko dėl įvairiausių priežasčių ir dėl lyties, ir dėl socialinės padėties. Taigi yra nepaprastai svarbu kalbėti apie visas šias problemas. Svarbu yra kovoti su smurtu prieš, moterį, prieš moteris. Nepamirškime ir stereotipų, nes Deja, tie stereotipai yra gajus ir dažnai jie susiję yra su tam tikromis grupėmis. Tai pavyzdžiui, E, e, yra stereotipai dėl Romų bendruomenės moterų. Ir e, čia reikia pasakyti, kad Romų bendruomenės moterų įsilavinimo lygis yra dažnai labai žemas. Todėl manau, kad reikia skirti daugiau dėmesio darbų ir darželiuose, ir pradinėse, ir vidurinėse mokyklose, Reikia suteikti paramą moteriams ir vėliau. Tik tai taip mes galėsime paaiškinti vyrams ir moteriams, mergaitėms ir berniukams, kad reikia e, gerbti, e, kad turime gerbti vienas kitą. Ir be abejo svarbu yra užtikrinti galimybę moteriams e, mokytis, kad ir apie kokį švietimą kalbėtume, ar apie mokyklą ar universitetus. Ir Serbijoje mes dirbame šiuo klausimu, rengėme įvairias konferencijas, skirtas ir kovai su spurtu namuose, ir kovai su dis, įvairiomis diskriminacijos formomis, kovai su e, Romų diskriminacija. Mes taip pat patvirt, ratifikavome ir e, Europos tarybos konvenciją skirtą kovai su smurtu namuose ir smurtavimu prieš moteris. Taip pat išvaldami šios tarptautinius teisės aktus mes rengėme savo įstatymus, kurie turėtų įtvirtinti mm, lyčių lygybę mūsų kasdienėme gyvenime. Dėkoju. Dėkoju. Pone Mikalas Sobrova. Chci vás pozdravit jako poslankyně Evropského parlamentu. Ačiū pirmininkė už tai, kad sutikėte man galimybę pasisakyti. Aš norėčiau kreiptis į Jūs kaip e, neseniai išrinkta Europos parlamento, e, atsiprašau, Čekijos parlamento narė. Aš dirbau kultūros e, komitete. Ir Čekijos parlamente aš visuomet pasisakydavau už lyčių lygybę, ypač švietimo e, e, sistemoje. Aš manau, kad būtina užtikrinti lygias galimybės būtent e, mokyklose ir švietimo įstaigose, nes tik gavę įsilavinimą, tinkamą įsilavinimą, žmonės gali naudotis visomis teisėmis. Aš taip pat rėmiau ir projektą, kurio tikslas buvo skatinti. Da, merginų, vaikų ir ypač merginų mokymasi Indijoje. Ir e, susipažinau su daugybė jaunų e, merginų iš Indijos ir palaikau ryšius su, su jomis ir dabar. Reikia rūpintis e, tą pasaulio dalimi, nes ten situacija dažnai yra tikrai labai liūdna. Švietimas yra nepaprastai svarbus, būtent nuo jo priklauso mūsų, ar mums pasiseks ateityje. Pone Ibrahim sakė, kad e, tik e, švietimas padėjo ją įveikti e, jos visuomenė egzistuojančias kliūtis. Nereikia bijoti moterų moterų, kurios dažnai yra protingesnės nei vyrai. Aš manau, kad mes turime pasinaudoti visomis švietimo suteikiamomis galimybėmis. Pažvelkite tai, pavyzdžiui, kas vyksta mūsų universitetuose. Tenai studenčių yra daugiau nei e, vyriškos lyties studentų. Ir taip yra dėl to, kad moteris nori mokytis. 2015 metų Pizos, 2012 metų Pizos tyrimo rezultatai rodo, kad mergaičių pasiekimai mokykloje yra didesni nei berniukų. Nereikia bijoti, kad moteris, merginos negalės pasinaudoti švietimo suteikimomis galimybėmis. Bet nepamirškime, kad moteris visuomenėje vaidina ir kitą vaidmenį. Jos nori kurti šeimas, nori e, gimdyti vaikus ir kartais e, noras e, mokytis ir dirbti kertasi su, nu, su motinystės siekiu. Ir aš manau, kad būtent šiame sudėtingame etape mes turime padėti moteriams surasti tinkamą pusiausvyrą tarp šių dviejų siekių. Ir manau, kad Europos parlamente mes turėtume daugiau dėmesio skirti visiems šiems klausimams. Aparte del, del debate, como digo, continuaremos luego. Ir e, dabar turint omenyje, kad e, turime dar dvi diskusijų e, dalis ir kolegos, kurie nespės pasisakyti, galės pasisakyti tose dalyse. Dabar dar norėčiau suteikti žodį e, šioje dalyje poniai Dimedba iš Turkijos. Jis yra buvusi Turkijos švietimo ministrė, o dabar parlamento narė. Dėkoju. Dėkoju visiems šios konferencijos dalyviams. Ši konferencija įgalins mus parengti labai naudingas išvadas. Manau, kad labai teigiama yra tai, kad galime keisti savo patirtimi. Moteris prisideda prie visuomenės gyvenimo labai daugeliu požiūrių. Aišku, dar reikia daug ką nuveikti, kad moteris turėtų geresnę prieigą prie švietimo, kad turėtų daugiau galimybių profesinėme pasaulyje. 2015 metais tos problemos, su kuriamis susiduria moterys, nėra vien tik moterų problemos, tai yra visuomenės problemos. Turkijoje mes bandome spręsti tas problemas ir stengiamės skatinti moteris siekti švietimo ir aktyviau dalyvauti profesinėme gyvenime. Aišku, dar reikia daug ką patobulinti, tačiau jau egzistuoja instituciniai mechanizmai e, šioje e, srityje ir tai leidžia suteikti tam tinkrą impulsą tiek švietimo procesams, tiek procesams darbo rinkoje siekiant, kad moteris būtų ten matomesnės ir aktyvesnės. 2000 metais tik tai 4 procentai e, moterų e, buvo tarp išrinktų į parlamentą. Tie dalykai pasikeitė 7-11 e, metais moterų dalis padidėjo iki 9 procentų. Mes manome, kad reikia siekti dar didesnį moterų aktyvumą politinėme gyvenime. Labai svarbu, kad moteris taip pat aktyviau dalyvautų sprendimų prieimimo procese tiek e, politikoje, tiek e, socialinėje srityje. Moteris čia turi būti aktyvesnės, bet aišku, dar yra daug diskriminavimo ir daug įvairių kliučių, kurios kyla dėl e, lyties. Moterų diskriminavimas turi būti šalinamas politinėme, socialinėme gyvenime ir kitose e, srityse. Moteris susiduria su įvairialypė diskriminacija. Vis dar mes turime dėti visas įmanomas pastangas, turime plėtoti dialogą šiomis temomis, kad egzistuojančios kliūtis būtų pašalintos. Mums dar lieka labai daug ką padaryti. Mes e, toli gražu dar nesame pasiekę savo kelių tikslo, tačiau turime dirbti, turime apie tai kalbėti. Pastaraisiais metais Turkijoje mes bandėme akcentuoti dar labiau šitas problemas, todėl aš ir norėjau pasidaryti mūsų patirtimi su jumis čia Europos parlamente. Labai svarbu, kad kaip e, politikai mes veiktume aktyviau gindami moterų teisės. Turkijoje yra daug pabėgėlių iš karo niokojamų e, valstybių, tarp pabėgėlių yra daug vaikų, moterų. Jungtinės tautos deda pastangas, taip pat kaip ir Turkijos vyriausybė, kad tie pabėgėliai būtų priimami mūsų šalyje. Daugelis pabėgėlių yra e, labai skurdžiai gyvenantis žmonės, neturi prieigos prie švietimo. Mes e, skiriame apie 5 milijardus eurų šių problemų sprendimui, kad suteiktume pabėgėliams galimybę mokytis. Labai svarbu, kad visais Turkijos visuomenės lygmenimis, tiek politinių lygmenių, tiek pilietinės visuomenės lygmenių būtų sprendžiamos šios problemos skurdo problema, taip pat tos problemos, su kuriomis susiduria pabėgėlės moterys. Pirmininkė, nutraukė kalbėtoje, mes puikiai suprantame, ponė, jog tos problemos, apie kurias jūs kalbate, yra labai svarbios, tačiau e, neįmanoma viršyti kalbėjimo laiko, todėl kad tai atima galimybę iš kitų kolegų pasisakyti. Tai yra mūsų tarpusavio solidarumo klausimas, todėl aš norėčiau jūsų dar kartą paprašyti laikytis kalbėjimo laiko. Nes tik taip galėsime užtikrinti tinkamai diskusijų vyksmą. Dabar periname prie antrosios diskusijų dalies, tai yra prie iššūkių įtvirtinant prieigą prie testinio kokybinio mokymusi. Šioje dalyje bus trys pranešėjai ir jiems iš karto suteiksiu žodį. Pirmiausiai žodį suteikiu poniai Vinkelė iš Latvijos parlamento. Jinai taip pat yra buvusi e, Latvijos gerovės ministrė praeitįje, dabar yra parlamento narė. Labas rytas, mėly kolegos. Šių dienų realybės, šių dienų realybėje nepakanka turėti tik e, vieną e, kvalifikaciją. E, baigėsi e, senasis supratimas, dabar reikia labai globalesnio pasaulio vertinimo. E, sovietinėje zonoje, skaitant ir Latvijoje, tai sunku suprasti. E, E, sovietinėme gyvenime gyvenimas tarsi buvo lengvesnis. Maždaug 22-23 metų žmonės baigdavo e, mokslus ir dirbdavo pagal įgytą specializaciją, pagal poreikius. Moterims e, tas darbas trukdavo iki 55 metų. Šiandien švietimo kokybė vertinama ne tik diplomu, kurį išduoda prestižinės švietimo institucijos, bet ir asmens e, gebėjimu pristaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos. ES ir Latvija e, vis daugiau dėmesio skiria intelektiniai ekonomikai, kuri reikalauja technologijų ekspertų visose šalise. Daugelėje valstybių, skaitant ir Latviją, e, vyrai šeiminėme gyvenime labai pasyviai dalyvauja, todėl moteris neturi vienodų galimybių uh, E, kitur negu tik šeiminis gyvenimas. Ir dėl to matome, kad atsakomybė yra paskirstyta neproporcingai, tai yra pagrysta galingais moters ir vyro vaidmens stereotipais ne tik privačiame gyvenime, bet ir profesinėje veikloje. Stereotipai didelė dalimi priklauso nuo vertybių ir įsitikinimų sistemos negalima e, mentaliteto pakeisti tik teisės aktais. Dėl stereotipų susiformuoja lyčių segregacija švietimo sistemoje. Latvijos moterys yra gana gerai išsilavinusios. Jų išsilavinimas yra šiek tiek aukštesnis negu vyrų, tačiau jos yra mažiau atstovavimas technologijų, technologijų sektoriuje, e, tiek švietimo sistemoje, tiek darbo rinkoje. Latvijoje tik 26,3 procentai e, e, e, tiksliųjų mokslų studentų, absolventų, tiksliųjų mokslų absolventų yra moteris. Moteris e, tuo tarpu sudaro beveik 90 procentų humanitarinių mokslų srityje ir e, sveikatos mokslų srityse. E, kalbame apie moterų galimybę mokytis visą gyvenimą. E, E, valstybinis sektorius negali patenkinti iki mokyklinio auklėjimo institucijų poreikių, todėl moteris vis dažniau e, praleidžia daug laiko namuose augindamos vaikus ir turi mažiau galimybių tęsti švietimą arba grįžti į darbo rinką arba tęsti tolesnį e, persikvalifikavimą. Išsilavinimo galimybėmis daugiausia naudojasi jauni žmonės, Ir žmonės, kurie neturi jokios kvalifikacijos, paprastai nenori mokytis nieko naujo. Moterys paprastai dalyvauja pasyviai e, tolesnio mokymosi sistemose, nes joms yra sunku suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą. Švietimo ir mokymo sistemos yra pritaikytos darbo rinkos poreikiams ir dažnai daug dėmesio yra skiriama techniniams įgūdžiams, kurie priskiriami dažniausiai vyrams. Latvija yra nedidelė e, valstybė e, gyventojų skaičiumi, bet matome, kad prieiga prie paslaugų yra neužtikrinta visoje šalyje vienodai. E, Ta pati galime pasakyti ir apie mokymosi galimybės. E, Nekivizinis mokymas, mokymas per atstumą dar nėra labai paplitęs, o realus mokslas labai brangiai kainuoja, tai apima ir transporto kaštus iš gyvenamosios vietos, išvietimo instituciją ir kitus susijusius kaštus. Todėl Latvijos moteris e, prieš pensinėme amžiuje e, sudaro didžiausią bedarbių skaičių. E, darbo rinka siūlo specialias programas tolesniam e, kvalifikacijos keitimui ar tobulinimui ir e, yra nemažai darbdavių, kurie prie to prisideda. Dar viena rimta problema yra ta, kad žmonės nėra pakankamai motivuoti įgauti naują kvalifikaciją. Žmonės pradėję karjerą nori likti darbo rinkoje, valstybė ir savivaldybės neturi pakankamai išteklių ir kartais neturi pakankamai noro e, mokymosi galimybėms suteikti. Aš manau, kad tie iššūkiai e, yra aktualūs ne tik Latvijai. Pažvelkime į visų ES valstybių narių patirtį. Tik tokiu būdu galėsime rasti geriausius sprendimus. Baigdama norėčiau paminėti gerą pavyzdį iš Latvijos. Jau penktus metus iš dalies valstybinė e, telekomo bendrovė LatSelekom organizuoja kompiuterijos mokymus vyresniems piliečiams. Vyriausias e, mokinys buvo 90-metė moteris. Iš viso kol kas tuos mokslus baigė maždaug 10 tūkstančių Latvių. Ačiū. Thank you. Thank you. E... Ačiū. O dabar suteiksiu žodį antrajai pranešėjai Dulce Rebello iš e, Portugalijos. Ji yra e, lyčių, e, šviet, švietimo lyčių klausimų ekspertė. As mulheres sempre lutaram pelos seus direitos em igualdade com os homens. Mas em Portugal. Dėkuoju. Aš Galiu pasakyti, jog tik tai 74 metais, kuomet buvo atstatyta demokratija, buvo panaikinta diskriminacija, kurią kentė moteris ir moteris tuomet galėjo e, normaliai mokytis ir e, dirbti. Portugalijos Respublika laiko lyčių lygybę vienu iš esminių principų. Visi piliečiai yra lygus prieš įstatymą nepriklausomai nuo jų lyties ir visi turi teisę turėti vienodą prieigą prie švietimo ir kultūros. Tad e, remiantis šitais iškovojimais, e, moteris, jaunos merginos e, ėmė mokytis daug intensyviau ir e, jos ėmė ne tik tai mokytis, bet ir e, įrodė, jau gali pasiekti gerų rezultatų švietimo srityje. Jungtinės tautos 1994 metais organizavo pirmąją konferenciją e, moterų klausimų. 1995 metais ketvirtoji moterų konferencija buvo surinkta, kur buvo e, pristatytas veiksmų planas 12 e, sričių. Tai labai svarbu siekiant e, lygybės ir tvaraus vystimosi. Na, Pekino konferencijos praėjo 20 metų ir dabar kyla klausimas, ar veiksmų platformos strateginiai tikslai yra pasiekti ir jeigu taip, tai kokiu mastu visų pirma švietimo sektoriuje siekiant e, lyčių lygybės mokyklose, taip pat e, kvalifikacijų suteikimo srityje. Kitas dalykas - socialiniai, politiniai, ekonominiai pokyčiai, kurie įvyko pastaruoju metu daro e, įtaką lyčių lygybės politikai ir moterų padėčiai. 2012 metais 65 e, procentai e, merginų 10-23 metų turėjo vidurinio mokslo diplomus. Tarp aukštųjų mokyklų absolventų 73 Daugiau nei 73 procentai yra moteris. Atsiprašau, 63 procentai. Pramonės sektoriuje moterų dalis yra 30,7 procentai. 12 metais 54,1 procentas piliečių e, buvo e, apsigynę daktarinės disertacijas visų piliečių, kurie mokėsi aukš, aukštosiuose mokyklose. Tarp docentų aukštosiuose mokyklose moterų procentas yra pakankamai didelis, tačiau kuomet uh, žiūrime į e, iki mokyklinio rengimo įstaigas, tai čia moterų dalis sudaro daugiau negu 90 procentų. Universitetuose padėtis yra kitokia. Moteris dėstytojo sudaro tik 40 kelis procentus. Tuo tarpu e, pradinėse mokyklose 98 procentus. Universitetuose, beje, moterų rezultatai yra truputį geresni nei, nei vyrų pateikiami rezultatai. Taip pat reikia pasakyti, jog moteris labiau renkasi socialinius mokslus, sveikatos apsaugos specialybės, inžinerijos studijose, pavyzdžiui, tik moter, moterų dalis yra tik apie 30 procentų. Ir pagal veiklos, profesinės veiklos rytis, taip pat matome, kad yra daug skirtumų iš 2000 matome, jog pavyzdžiui moterų dėstytojų aukštosiuose mokyklose dalis nėra tokia jau didelė. Ir aišku, moterų, moterų dalis varijuoja priklausomai nuo e, profesijos. Ir e, šiuo požiūriu dar yra tikrai labai daug skirtumų. Tyrimų rezultatai rodo, jog už profesinę pažangą, pavyzdžiui, mokslus rytyje dažniau apdovanojami vyrai negu moteris. Moksliniuose tyrimuose dominuoja vyrai. Kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad mokslin, mokslin, mokslo pasaulis E, labiau linkęs dirbti su vyrais, įdarbinti vyrus. Nors moteris kartais būna kvalifikuotesnės negu vyrai, tačiau moterų teisės šito požiūrį nėra visiškai vienodos ir apskritai darbo rinkoje, socialinėje sferoje moter, moteris turi mažiau teisių ir galimybių negu vyrai ir to būdu moteris negali panaudoti puikių savo išsimokslinimo rezultatų ir atsvaisti savo potencialą. Labai daug ką dar reikia padaryti, kad būtų įtvirtinta tikra lyčių lygybė e, Portugalijoje. Portugalijoje iš tikrųjų mokyklų lygmenių yra neprimtinų vis dar dalykų. didaktinė medžiaga. Taip pat nėra e, parengiamai iki galo tinkamai. Galime taip pat pasakyti, jog vis dėlto švietimo srityje dar yra stereotipų ir senojo mentaliteto apraiškų. Dabar, taikant griežtas ekonominės priemonės, kai kurios tendencijos yra netgi, kai kurios e, diskriminavimo tendencijos yra pa, paaštrėjusios. bet reikia ir toliau dėti pastangas kovoti už lyčių lygybę. Kaip ir sakiau, ekonominė krizė, finansinė, politinė krizė kelia grėsmę iškovojimams lyčių lygybėje. Ir tai daro įtaką švietimo sektoriuje 2014 metų OECD ataskaitoje tas faktas yra minimas. tik tai 3,6 procento bendro vidaus produkto yra investuojama į e, e, lyčių skiriama švietimui vidutiniškai. Aišku, reikia paminėti taip pat, jog biudžeto apkarpimai turėjo neigiamos įtakos įvairioms švietimo grandims, tarp jų ir iki mokyklinio lavinimo e, įstaigoms. Mokslas aukštosiuose mokyklose taip pat pabrango pastaruoju metu, tai reiškia, kad e, šeimos turi skolintis pinigų, kad e, galėtų leisti vaikus į aukštąjį mokslą. Ir dėl to nukenčia taip pat e, lygios galimybės ir lyčių lygybė. Dabar jaunuoliams nuo 15 iki 22 metų sumažėjo darbo perspektyvų. Turime ir toliau kovoti, kad Pekino platformos tikslai būtų įgyvendinami. Turime siekti švietimo sistemos veiksmingumo bei lyčių lygybės šioje plotmėje visose srityse. Mes turime siekti kad būtų užtikrinama daugiau karjeros galimybių moteriams. Turime kovoti, kad švietimo kokybė apskritai gerėtų, kad būtų mažiau diskriminavimo, kad kurtume tokią visuomenę, kur e, jaunuoliai ir jaunuolės, vyrai ir moteris lygiai pasidalytų jiems tenkančią naštą visuomenėje. Dėkuoju, poniai Revelo. Ir dabar žodį suteikiu Agnieškai Kozlovskai Rajevič, moterų teisų komiteto narė, kuri kalbėjęs apie danūdinius uždavinius, e, pasiremdama savo patirtimi Lenkijoje, kai ji buvo atsakinga už lygias galimybės šioje šalyje ir socialinę raidą. Dėkuoju, ponia pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Pirmiausia, aš norėčiau trumpai pakalbėti apskritai apie lyčių lygybę ir po to perėsiu prie švietimo. Taigi, kai galvojame apie lyčių lygybę, kai vertiname ją paprastai, e, e, sutelkime dėmesį į e, kelias rytis. Tai yra moterų ekonominis savarankiškumas. Ir tas klausimas yra susijęs su pensijų ir atlyginimų skirtumais. Tai yra labai konkre, konkretus klausimas nes jį labai lengva yra įvertinti skaičiais. Tai yra labai geras rodiklis, kuris padeda mums vertinti, kaip yra užtikrinama lyčių lygybė. Antras svarbis rytis tai yra profesinio ir šeimi, šeimos gyvenimo derinimas. Ir uh, į šią sritį taip pat patinka ir teisė uh, į šeimą, į motinystę. Uh, Tre, trečias rytis, tai yra kiek moterų dalyvauja politinėme, ekonominėme gyvenime, kiek užima aukščiausius postus, da, kiek moterų nesvarbiausias valstybės pareigas. Ketvirtojas rytis, tai yra smurtas šeimoje ir smurtas prieš moteris. Taigi, pirmiausia, apie atlyginimų skirtumus, darbo užmokesčio skirtumus. Atlyginimo skirtumas šiuo metu e, Europoje sudaro maždaug 17 procentų, o pensijos, e, pensijų skirtumas 39 procentus. Tai reiškia, kad e, vidutiniškai moteris, gauna, moteris, moteris gaunama pensija yra 40 procentų mažesnė nei vyrų pensijos. Tai rodo, kad mūsų vykdoma politika nėra labai veiksminga. Ir būtent dėl to labai daug moterų skursta. Rengdami statistikos duomenys, mes nesižvelgiame į moteris, kurios nedirba arba kurios negauna jokios uh, pensijos. Taigi realus moterų skurdo rodiklis būtų dar didesnis, neoficialiai skelbiamas. Antras svarbis rytis, e, apie kurią kalbėjau, tai yra profesinio ir šeimos gyvenimo derinimas. Mes kalbame apie teisę dirbti. Dirbti gal ir ne, nebūtų sunku, jei a, e, ta teisė neprieštarautų, e, nesikirstų su moters teisė į motinystę. Po to, kai merginos įgyja įsilavinimą, jos paprastai ieško darbo. Ir įsidarbinus labai sunku moteriams yra galvoti apie šeimą. Būtent dėl to feministės ir kovoja už geresnį profesinio ir šeimos gyvenimo derinimą. Vyrams yra paprasčiau, nes e, vyrai net ir susilaukia vaikų, dažnai išlieka aktyvus darbo rinkoje, bet e, moterų galimybės išlikti darbo rinkoje yra kur kas mažesnės po to, kai jos e, susikūrė šeimas. Taigi, gebėjimas derinti profesinį gyvenimą ir šeimą ir turi būti mūsų dėmesio centre, kai mes galvojame apie darbo politiką. Vyrai ir moteris turėtų prisimti lygiverčią atsakomybę už šeimą. Mes matome, kad vidutiniškai moteris dirba per savaitę 38 valandas su vyrai dirba prastai 40. Bet jeigu pažvelgsime tai, kas vyksta šeimoje, pamatysime, kad tenai moteris atlikdamos įvairias su šeima susijusios pareigas e, sugaišta 25 valandas, o vyrai tik 8. Taigi, tai sudėję tuos skaičius pamatysime, kad moteris realiai dirba kur kas daugiau nei vyrai. Net tris kartus daugiau ir negauna už tai jokio atlyginimo. Taigi da, nėra ko stebėtis, kad da, moteriams yra sunkiau įsitvirtinti darbo rinkoje. Nepamirškime ir stereotipų. Reikėtų skatinti da, vyrus ir moteris geriau dalintis atsakomybę už šeimą. Mes žinome tokį posakį, kad e, drąsus vyrai gina moteris, bet e, man atrodo, kad e, dažnai būna kaip tik atviršiai, būtent dėl moteris drąsos ir darbo dažnai yra išsaugomo, išsaugomo vyro gyvybė. Reikia kalbėti apie kokybišką švietimą nes e, skaičiai yra visai neblogi švietimo srityje. Bet reikėtų daugiau dėmesio skirti kokybei. Kai kalbame apie galimybės mokytis e, e, universitetuose arba įgyti profesinę kvalifikaciją vėliau, suprantame, kad moteris dažnai turi galimybę įgyti aukštąjį mokslą. Tačiau joms sunku yra pasinaudoti tomis žiniomis vėliau. Taigi jos kur kas daugiau nei vyrai investuoja savo švietimą, bet gauna mažesnę tų investicijų gražą. Matome taip pat, kad vyrai dažniau tęsia savo e, švietimą. O moteris net jeigu ir uh, tobulina savo profesinę kvalifikaciją ar įgyja naujų žinių, dažnai negali jomis pasinaudoti darbo rinkoje. Taigi moterų išsimokslinimo lygis yra geras, tik tai tai, kad dažnai moteris stokoja galimybių juo pasinaudoti. Ir tada reikia galvoti, kaip galima būtų pakoriguoti padėtį darbo rinkoje, kad e, mes galėtume geriau galinti moteris. Toliau mes jau girdėjome iš e, prieš mane kalbėjusių asmenų apie stereotipus ir apie tai, kaip e, mūsų kultūra, kultūros nuostatos kartais prisideda prie lyčių neligybės. Ir dažnai viskas prasideda dar net darželėje. Galim tik pasidžiaugti, kad e, ne visose valstybės narėse situacija yra vienoda, kad, e, bet kai kur vis dar matome, kad e, berniuk, berniukams yra duodami vieni žaislai, mergaitėms kitokie ir tie berniukų žaislai dažnai būna sudėtingesni, įdomesni. Ir aš, pažiūrėjau, atsimenu, kad žaislų gamintojas Lego pagamino uh, rinkinį, kuriame moteriams buvo skirtas taip pat svarbesnis vaidmuo. Tenai tie moteris vaizduojant, vaizduojantis žaisliukai, tai buvo ir inžinieriai, ir statybi, inžinierės, statybininkės. yra ir su e, vadovėliais susijęs klausimas. Nes dažnai vadovėliuose moteris yra vaizduojamos kaip pasyvios, kaip nedirbančios. Ir jei tokie stereotipai ir bus toliau dėgiami, tai vienaip ar kitaip paveiks ir, moter, ir vyrų mąstyseną, ir moterų, ir e, atsilieps moters vaidmeniui visuomenėje. Mūsų stereotipai, mūsų įsitikinimai vaidina labai svarbu vaidmenį ir aš manau, kad yra nepaprastai svarbu užtikrinti, kad vadovėliuose ir kitoje mokomojo medžiagoje, medžiagoje būtų vengiama stereotipų. Mes matome, kad ir žiniasklaidoje, ir kompiuteriniuose žaidimuose moteris ir vyrai atlieka skirtingus vaidmenis. Vyrai paprastai būna drąsesni, stipresni, svarbesni, o moteris vaizduojamas paprastai arba kaip raganos, arba tarnaitės, arba motinos, arba sesės. Labai retai galima pamatyti moterį didvyrę, pavyzdžiui, kur nors, arba kaip pagrindinė kokio nors kompiuterinio žaidimo veikėja. Mano sunus man papasakojo neseniai, kad, kad jisai surado feministinį kompiuterinį žaidimą, nes e, jis yra feministinis dėl to, kad jame pagrindinė veikėja yra moteris, bet tokių žaidimų nėra daug. Visi šie dalykai vienai per kitaip veikia mūsų suvokimą apie tai, kokį vaidmenį vaidina visuomeniai vyrai ir kokį, kokį, koks vaidmuo tenka moteriams. Galvojant apie moters ir vyro vaidmenės visuomenėje, svarbu yra ir atsižvelgti tai, kas, ką rodo mūsų televizija, pavyzdžiui. Nes nuo to, ką vaikai mato vaikystėje, labai dažnai priklauso ir, ir tai, kaip jie formuos santykius ateityje. Žmogaus teisės, lygybė, kova su bet kokiais stereotipais turėtų būti mūsų dėmesio centre, turėtų būti mūsų prioritetai. Dėkuoju už dėmesį. Muchas gracias a las participantes de, de este panel. Ha sido. Labai ačiū. Šios diskusijos dalies svečiai Jau visi pasisakė, išgirdote labai įdomių e, pasisakymų ir aš esu tikra, kad e, kilo nemažai minčių. Pradėkime diskusiją. Klausimai, atsakymai. Nelgiau kaip dvi minutės prašyčiau kalbėti. Pirmiausia, ponas e, iš Airijos švietimo komiteto Gerard Filip. Krokvel e. e, mano pavardė. Gerard Krokvel. Aš norėčiau, kad būtų aptartas mokymo gairės. E, e, tokie specialūs mokytojai, kurie orientuoja mergaitės ir berniukus e, karjeroje, e, E, atlieka labai svarbu vaidmenį. Ir Airijoje neseniai mes e, e, karjeros vadovus vadinamosius nebeįtraukėme į mokytojų bendrą kolektyvą, bendrą skaičių, kvotą. Ir tie žmonės ateina kaip konsultantai iš pašalės tėvai prieš e, leisdami mokytojams orientuoti jų vaikus turėtų pakeisti visų pirma savo mąstymą ir atsikratyti tų e, lyčių stereotipų. Reikėtų orientuotis į proaktyvę karjerą ir sūnus ir dukterys dabar galėtų galvoti labiau apie tai. Kodėl aš kaip vyras kalbu apie lyčių lygybę? Aš turiu aštuonias seseris, žmoną ir dukterį ir aš žinau, ko jos visos siekia, to paties, ko ir mano broliai Tėvai turi būti visapusiškai informuojami apie galimybės darbo rinkoje, ypač kai kalbame apie tiksliųjų mokslų ir medicinos rytis. Matome, kad Airijoje dabar vis daugiau moterų e, dalyvauja medicinos moksluose, e, medicinos e, darbo rinkoje, tuo tarpu tiksliųjų mokslų, matematikos srityje to nepastebime. E, Vaikams reikia pabrėžti, kad yra labai svarbu orientuotis į savo gebėjimus. Reikia skatinti mergaitės tiksliųjų mokslų srityje siekti aukštesnių tikslų. Dodžio mūsų minėtoje program, programavimo programoje E, mergaitės labai aktyviai dalyvauja ir šiandien iš ryto matėm kitą mergaitės pavyzdį. Baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad prašyčiau ES, jeigu nieko daugiau nedarome, tai bent jau išskirkime kiekvienos mokyklos lyčių lygybės čempioną visoje Europos Sąjungoje. E, tai būtų taip pat specialistas, kuris galėtų propaguoti uh, E, mergaičių ir berniukų teisės. Mūsų viešne iš e, Amerikos sakė, kad mes bijome kalbėti apie seksą. Aš galiu Jums pasakyti, kad maždaug prieš 35 metus, likus vienai dienai iki mano vestuvių, e, mano mama mane pasikvietė ir sakė, išsunau, mes dar yra, esam vienos temos neaptarę svarbios, bet aš atsisakiau ir sakiau, kad jeigu jau per visą gyvenimą neaptarim, tai ir dabar nekalbėkim. Muchas gracias. Ahora, eh, del... Labai ačiū. Kroatijos parlamento atstovė Dunais Polija. Labai ačiū. Mm, Kroatijos mokyklose taip pat yra dėstoma apie stereotipus. Mokyklos vadovėlio analizė rodo, kad vyrai e, labai e, vaizduojami kaip daug dirbantis ir daug ko siekiantis, tuo tarpu moteris yra uh, jaunos ir lengvai pažeidžiamos. E, vyrai yra pateikiami nugalėtojo vaidmenyje, o moteris pateikiamos aukos vaidmenyje. E, taip pat profesijų srityje visuomet sakoma, kad mergaitės turi dirbti mokyklose, o berniukai tapti lakūnais. Lyginant su vyrais, e, pastebėjome, kad moterims profesinėme gyvenime mažiau reikšmės yra skiriama. Moteris dažniausiai siejamos su, su e, motinos vaidmeniu, su vieta šeimoje, e, globėjos vaidmeniu, jie turi rūpintis e, e, visa šeima ir vaikais, taip pat gaminti valgį. Moterų vaidmuo dažniausiai nėra labai e, specializuotas. Jeigu moteris turi profesiją, tai dažniausiai ji bus medicinos sesuo arba mokytoja. E, Moteris yra vaizduojamos kaip religingos, emocingos, jos reikalauja, kad būtų užtikrinta meilė tėviniai ir Dievui, e, o tuo tarpu vyrai yra lyderiai ir stiprus. Taigi moteris e, prilyksta šeimai, vyras prilyksta profesiniai karjerai. Ką daryti, kad tą stereotipą pakeistume? Turime propaguoti vienodą e, vyrų ir moterų pristatymą knygose. Reikia atsikratyti tradicinio įvaizdžio kalbos mokymosi vadovėliuose. Ar turėtų būti pasirinkiami teisingesni terminai? Mes pradėjome keisti mokyklų programą pradinėse ir vidurinėse mokyklose. Dabar siekiame, kad vaikai būtų labiau mokomi apie lyčių lygybę. Taip pat mokytojai turi būti uh, E, tobulinami, kad e, būtų atsikratyta standarto apie mergaitės ir berniukus. E, lyčių lygybė turi būti svarbus, svarbi disciplina, ypač mokytojų rengimo mokyklose, pedagoginiuose švietimo įstaigose. Kroatijos parlamente yra nuspręsta pakeisti E, rinkimų įstatymą ir kitais metais 40 procentų moterų kvota bus nustatyta parlamentui. Kitose srityse tokie skaičiai dar nepriimtami. Yes, eh, por... Labai ačiū. Dabar Portugalijos parlamento vardu Esa Pais. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Portugalijos parlamento vardu norėčiau pasveikinti Europos parlamentą iškėlus šią iniciatyvą. Taip pat norėčiau padėkoti e, poniai Vėjo Rodrygės. Norėčiau pacituoti taikos e, Nobelio premijos ir Sakarovo premijos e, laureatą Malalą. Jinai sakė, jog Azijoje, Europoje, visame pasaulyje švietimas yra esminis dalykas. Taip pat reikia kovoti su stereotipais, kurie trukdo jaunoms merginoms, moterims normaliai gyventi profesinį, profesinį gyvenimą. Portugalijoje e, virš 60 procentų aukštojo mokslo diplomą turinčių piliečių yra moteris daugelį sektorių dirba moteris, nors yra tokių sektorių, kur dominuoja vyrai. Aš manau, kad svarbu kreiptis į mūsų piliečius, aiškinant jiems, jog mums reikia tokios e, viešosios politikos, to, tokios socialinės politikos, kuri e, greutų stereotipus ir užtikrintų tinkamas sąlygas E, šeimos gyvenimui, profesiniam gyvenimui, tvirtintų e, lyčių lygybę, kuomet e, vyrai nepakankamai kreipia dėmesio į, į jausmų pasaulį, šeimos pasaulį, jie taip pat daug praranda. Todėl e, reikėtų eiti tuo keliu, kuris yra naudingas visiems. Dėkoju. Dabar žodis Europos parlamento e, nariai poniai Sterkvirts. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš dabar pagalvojau apie tai, kur aš buvau prieš 30 metų. Dirbau žemės ūkio sektoriuje, nebuvo išsilavinusi ir tuomet nusprendžiau keisti padėtį. Visų pirma, pradėjau lankyti viešo kalbėjimo paskaitas, kad galėčiau normaliai reikšti savo mintis įvairiose renginiuose ir tai buvo man labai dėlis žingsnis į priekį. E, taip pat e, pradėjau mėgsti kontaktus su moterų teisų gynimo organizacijomis ir e, tuomet sužinojau, kaip, kaip svarbu siekti lygybės. Dabar esu Europos parlamente. Aš e, nusprendžiau tapti politikę anksčiau ir e, iš savo patirties Galiu pasakyti, jog moteris ne visuomet būna vieningos, tuo tarpu jos turėtų būti vieningos ir remti vienos kitas. Taip pat e, labai svarbu aiškintis, kodėl toje ar kitoje srityje moteris užima tokius, o ne kitokius e, postus. moterų organizacijos yra labai svarbus dalykas, švietimas labai svarbus dalykas, moteris e, pasiekė labai gerų rezultatų švietimo srityje, bet turime e, padėti moteriams e, įsitvirtinti vėlesnėse etapuose. Dėkuoju. Dabar žodis Vokietijos Bundestago atstoviai. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš atstovauju Vokietijai. Noriu pasakyti, jog stereotipų griovimą galime pasiekti, eidami prieki mažai žingsniais, priimdami vis naujas teisėkuros nuostatas, įgyvendami tam tikras uh, priemonės, pavyzdžiui, dirbančiams ir vaikų turinčiams moteriams. Tas priemonės leidžia moteriams grįžti į darbo rinką po metų. Taip pat turime nuostatų dėl moterio dalyvavimo um, įmonių valdyme. Mes daug kalbėjome apie stereotipus. Yra Vokietijoje taip pat stereotipų. Mums reikia uh, moterų, kurios ne tik būtų madų modeliais, bet e, kurios dirbtų įvairiuose sektoriuose. Labai svarbu taip pat ir beje, tai yra minima studijoje, kurią jūs mums išplatinote. Labai e, svarbu štai, kas e, kalbama apie vaikinų ir merginų specializuotas mokyklas. Buvo atlikta tyrimų ir dabar labai aiškiai matome, jog e, švietimas vis dėlto turi būti bendras abiejoms lytims. Manau, kad tai yra labai svarbus aspektas. Mes e, kalbėjome apie mėgančią gražuolę, apie snieguolę, apie tokias metaforas, tačiau uh, Tačiau turime galvoti apie tokią švietimo sistemą, kuri leistų merginoms savo pasirinkimus įgyventi kaip galima geriau. Dėkuoju. Dabar Graikijos parlamento atstovė pane Fatinaki. Um, Dėkuoju, pirmkė, aš esu iš Graikijos ir Prieš tai, kai mane išrinko į parlamentą, aš e, dirbau dėstytojų universitete ir todėl aš savo pasisakymą norėčiau pasiremti savo akademinę patirtimi. Kaip galima būtų e, skatinti e, dėstytojų ir mokytojų mokymą, nes uh, mokytojai ir pradinėje ir vidurinėje mokykloje dėstytoje universitetuose turėtų gebėti perteikti vaikams atitinkamas žinias, nes tik tai taip mes galėsime da, išnaikinti tos stereotipus ir pakeisti padėtį visuomenėje. Antra, Graikijos universitetuose pastaraisiais metais mes matom, kad daroma didžiulė pažanga da, lyties studijuose kuriame yra kuriamos yra katedros e, skirtos e, su lyčių lygybės susijusiems klausimams. Taip pat yra e, gyvenimus įvairios programos, kuriuose kalbama apie lyčių lygybę ir pilietiškumą. Ir trečias dalykas. Jis nėra susijęs su švietimu, bet su uh, užimtumu ir darbo rinka. Nepašant to, kad Graikijos švietimo sistemoje yra užtikrintas visiškų lyčių lygybė, darbo rinkoje to nematome ir seksualinės priekabiavimas ir moterų diskriminavimas yra gan pastebimas. Kai iš, mūsų ištiko krizė, nuo jos pirmiausia nukentėjo moteris, dėl to, kad pirmiausia atleido moteris dėl tokių uh, viešai neįvardymų priežasčių, pavyzdžiui, dėl to, kad moteris pastojo ir tai, kad ji ištekėjo. Nes jeigu jūs norite likti darbo rinkoje Graikijoje šiuo metu, jūs negalite turėti vaikų. Dėkuoju. Muchas gracias. Eh, en nombre de la. Dėkuoju. O dabar Švedijos parlamento darbo komiteto vardu ponas Dankos. Ačiū. Dėkuoju ir dėkuoju Jums taip pat už e, tai, kad surengėte šį renginį. Politinėme gyvenime iš tikrųjų moteriams nėra pakankamai gerai atstovaujama. Tarp politikų daugiau, daugiau yra vyrų nei moterų. Uh, Be to žinome, kad moteris dažnai patiria smurtą ir mūsų miestų gatvėse. To, kol neišnaikinsime visų šių reiškinių, negalime kalbėti apie piliečių lygybę. Ir čia mūsų vyriausybėms tenka labai svarbi atsakomybė. Aš didžiuojasi tuo, kad Švedijos ministras pirmininkas yra feministas. Jis taip pat dalyvauja už e, lyčių lygybę kovojančios organizacijos veikloje. Bet o Švedijoje yra nemažai ministrų, kurie uh, nuolat stengiasi įtvirtinti lyčių lygybę. Aš manau, kad labai svarbu yra taip pat uh, rūpintis lyčių lygybę ir vyriausybėje, skiriant įvairias politinės pareigas šalyje. Jei pažvelgsime į moterų padėtį darbo rinkoje, pamatysime, kad moteris turėtų turėti lygiai tokias pat galimybės kaip ir vyrai, nes jos geba lygiai taip pat gerai dirbti kaip ir e, vyrai. Ir jei norime, kad moteris ilgiau išliktų aktyvios darbo rinkoje, turime kovoti su bet kokia e, visomis, visomis diskriminacijos formomis. Ar mes jau viską sugebėjome įveikti Švedijoje? Ne nes matome, kad vis, kad vis dar daug moterų dirba darbą, už kurį nėra atlyginama. Tai, pažiūrėjau, yra ir turiu, namų ruošos darbai, vaikų priežiūra. Taigi aš manau, kad mes ir toliau turėtume siekti įtvirtinti lyčių lygybę tam, kad galėtume užtikrinti, kad kiekvienas uh, žmogus mūsų visuomenėje galėtų visiškai pasinaudoti savo potencialu, nes tai yra būtina tam, kad mūsų visuomenė galėtų toliau uh, uh, klėstėti. Taigi mes turime tęsti kovą už lyčių lygybę. Gracias, señor Kos, y ahora mm, por el. Dėkuoju. Pareikos dabar Maltos parlamento atstovė Marlen Faruka. Pone pirmininkė, Kaip jau ir daug kas minėjo šį rytą ir kaip kalbėjo Manon savo pasisakymę, technologijoms tenka didelis vaidmuo. Mes gyvename tokiais laikais, kai jaunimas gali mokyti pagyvenusius žmonės. Be to, mūsų laikais švietimas ir įvairių amžiaus grupių galimybės mokytis e, keičiasi. Kai mes buvome jauni, tuomet mes galėjome mokytis iš savo šeimos, mokyklos ir visuomenės. Bet šiandien laikai pasikeitė. Šiandien vaikai gali mokytis iš šeimos, mokyklos ir visuomenės, bet ir iš to, kas vyksta internete. Ir aš manau, kad čia uh, būtų e, gerai, jei galėtume pasinaudoti visomis šiomis naujomis technologijomis tam, kad padėtume moteriams praplėsti savo galimybės naudotis švietimo galimybėmis. Jei mes norime, kad mūsų visuomenėje gyventų laimingos, patenkintos, e, e, tikinčių savo jėgomis moteris, tuomet mums reikia ir laimingų, pasitikinčių savimi vyrų. Lygios galimybės yra labai svarbios, bet tam, kad mes galėtume turėti lygias galimybės, turime įspręsti daugybę problemų. Tai yra ir vyrų moterų santykiai, ir vyrų ir moterų pažeidžiamumas. Tam, kad užtikrintume, kad ir, kad ir kaip jūs skirtumėtės nuo kitų visuomenės narių, jūs vis tiek galėtumėte gyvendinti savo potencialą incorporar algunas eh, de. Toliau tęsime diskusijas. Dabar pabandysiu suteikti žodį tiems, kas neturėjo laiko pasisakyti ankstesnėse diskusijose. Pone Aros iš eh, Ispanijos eh, parlamento. Dėkoju. Buvo pasakyta, jog švietimas yra pats svarbiausias ginklas e, įtvirtinant lygias galimybės pasaulyje ir įtvirtinant lyčių lygybę bei e, keičiant visuomenę. Teisė į švietimą yra neatimama e, žmogaus teisė. Mes turime siekti kovoti su smurtu ir su įvairiais problemomis ir galime tai daryti, na, kitą ko per švietimą. Švietimas yra turbūt pati svarbiausia priemonė kovojant su smurtu. Turime siekti kokybiško švietimo, įtraukiančio švietimo. Galime netgi kalbėti apie ko švietimą. Lyčių lygybės kontekste Turime galvoti apie galimybę moterims gyventi oriai, gyventi be jokio smurto. Dažnai, kuomet moteris negali mokytis, tai atveria kelią visokiausiams problemams ir sunkumams tarp jų ir e, smurtui. Kiekvieni papildomi švietimo metai 10 procentų e, padidina moters galimybę gauti didesnį atlyginimą. Dabar krizė negali būti pretekstas žengti atgal lyčių lygybės srityje ar prieigos prie švietimo e, srityje, investuoti į e, merginų švietimą yra būtinybė ir tai labai apsimokančios investicijos. Vyriausybės turi apie tai galvoti. Turime taip pat galvoti ir apie kompetentingą darbo jėgą, juk tai prisideda prie bendro vidaus produkto didėjimo. Švietimas e, to būdu padeda atgaivinti ekonomiką. Pati geriausia investicija yra investicija švietimą. Muchas gracias eh, por el Parlamento Italijos. Dėkuoju. Dabar Italijos parlamento atstovė ponė Marakaročiai. Dėkuoju. Mano šalyje yra padaryta daug pažangos e, merginų švietimo srityje, net ir e, tiksliųjų mokslų e, sektoriuje, tačiau yra dar problemų. Dabar penkiolikmečiai mečiai Penkiolikmetės merginos pasiekė blogesnių rezultatų negu jų kolegos e, berniukai. Ir tai yra e, susiję su e, ištekliais. Taip pat e, moterų mažiau yra inžinerijos studijuose, tačiau jų procentas nuolat auga. Turime galvoti apie vis dar egzistuojančius stereotipus. Šis aspektas buvo paminėtas. Noriu priminti vieną projektą, kuris uh, buvo pradėtas įgyvendinti dešimtajame dešimtmetyje. Tai yra e, projektas dėl lygių galimybių, kuriame dalyvavo be kita ko ir leidybos. Ir buvo siekiama taip pat greuti tam tikrus stereotipus. Paskui po kelių metų to projekto buvo atsisakyta. Tuo tarpu stereotipai vis dar egzistuoja ir jie daro įtaką merginų ir vaikinų gyvenimo pasirinkimams. Mes e, vis dar bandome dirbti su leidyklomis ir su dėstytojais, todėl kad turime kovoti su tais stereotipais. Aš manau, kad eidami šituo keliu iš tikrųjų galime pasiekti sėkmės. Mūsų parlamente dabar yra daugiau moterų deputačių. Mūsų parlamente moteris jau, e, deputatės jau sudaro trečdalį visų parlamento narių. Dėkuoju. Kosovo parlamento atstovė ponė Almalama. I'll speak in Albanian. Ačiū, kalbėsiu albanų kalba. Uh, Shumë të ndëruar deputet të Parlamentit Evropian dhe deputet... Gerbiami Europos parlamento nariai, e, nacionalinių parlamentų nariai susirinkę šioje salėje. Tai Didelė dalis to, ką aš norėjau pasakyti, jau pasakyta, e, nes e, Kosovo padėtis yra labai panaši į kitų valstybių ir turbūt e, visame Balkanų regione ir Europos Sąjungoje. Pirmiausia, turim suprasti, kad vaikus moko mokytojai, mokytojos moterys, kurios pasitelkia vadovėlius, kuriuos parašo vyrai. Labai svarbu toms mokytojoms gauti reikiamą išsilavinimą, kuris leistų išnaikinti lytinę diskriminaciją. Nereikia būti feministe, kad suprastum, jog diskriminacija e, akivaizdžiai e, daro įtaką e, vadovėliams, tekstams vadovėliuose, iliustracijoms sukūrėmi tam tikri e, pavyzdžiai, modeliai tarsi, kai mergaitės, moterys daro gyvenime kažką lengviau negu vyrai. Ir tai sukuria tam tikrą mąstyseną. Kiekviena valstybė turėtų daugiau investuoti į mokytojų rengimą. Mokytojai atlieka itin svarbu vaidmenį. Taip pat, aišku, nereikia uh, sumenkinti ir auklėjimo šeimoje reikšmės. Tačiau vis tik mano nuomonė mokytojai yra svarbiausi. Tam reikia daug pinigų, o daugelis mūsų regiono valstybių tų pinigų neturi. Ir negali skirti šioms temoms. Todėl labai svarbu švietimo ministrams, rengiant mokyklų programas, įtraukti į jų rengimą, į sprendimų prieimimą ir moteris. Tai leistų išspręsti daug problemų iš anksto. Labai ačiū. Paskutinis kalbėtojas šioje diskusijų dalyje. Gordana Komi iš Serbijos parlamento. Ačiū ir aš pati esu dėkinga Europos parlamentui šios konferencijos organizavimą nes esu įsitikinusi, kad politika yra susijusi su žmonėmis, išplaukia iš žmonių, bet jau tai turėtų būti. 21-ame amžiuje, e, techn, aukštųjų technologijų amžiuje, e, pasirinkimą turi nulemti žinios. Mes visi turime turėti prieigą prie švietimo galimybių ne visuomet e, tuo yra pasinaudojama. Čia sėdėdama aš girdėjau kelius asmenys kalbant, kad vyrai, berniukai turi daugybę galimybių mokytis, o mergaitės to neturi. Aš išskirčiau bent tris priežastis, kodėl taip yra. Pirmiausia, nuo civilizacijos aušros vyrai e, nustato taisyklės, o moteris e, taisyklės priima. Mes kovojame, kad visos e, merginos, moteris e, galėtų siekti aukšto išsilavinimo, kad tobulėtų. Taisyklės, kurios įsitvirtinusios visuomenė reikia keisti, tai nėra lengva. Todėl labai gerai, kad tokia kaip ši konferencija yra organizuojama. Kita priežastis. E, įprasti gerai beselgiančios moters įvaizdžiai, kad moteris būtų lengvai priimama visuomenėje, ji neturi būti fizikė ar inžinierė ar civilinė inžinierė, nes tokia profesija nėra labai elegantiška. Aš turiu pasakyti, kad 21 amžiuje moteriai elegacijos viršūnė turi būti išsilavinimas. Kitas dalykas, kodėlgi mes dabar neturim vienodų galimybių mokytis. Todėl, kad per krizę, ne tik ekonominę, bet ir vertybių krizę, mo, moteris ir mergaitės dažnai turi mokėti didžiausią kainą, taip neturėtų būti. Thank you, Labai ačiū. Baigėme šią diskusijų dalį. Ir dabar trečiai daliai pirmininkaus ir kalbės apie e, moterų e, galimybės. E, aš suteiksiu pirmininkės vietą poniai Silvijai Kostai. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė, kolegė Karsija Peris. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau čia atvykau Atsiprašau, kad e, pavėlavau, bet dalyvavau kitoje konferencijoje, kitame pastate, šioje pačioje, tame pačiame Bruselėje. Ir aš suprantu, kad mes čia kalbame daugiausia, e, taip, atsiprašau, toje konferencijoje taip pat buvo kalbama apie e, moterų teisės, moterių teisės versle. Mūsų komitete, Europos parlamentas, te, yra įsteigta speciali darbo grupė lyčių lygybei ir e, labai svarbu, kad e, šiai konferencijai yra pasirinkta tokia tema, artėjant tarptautiniai moters dienai. Taip pat reikia žinoti, kad e, moterų teisų komitete per šią kadenciją ši tema yra viena iš svarbiausių. Dabar kalbėsiu šiek tiek aiškiau, sako pirmininkė, ir greičiau. E, todėl pasirinksiu toliau italų kalbą, jeigu jūs nieko prieš. E, tai užtikrins ir kalbinė įvairovė Europos parlamente. E, vorrei... Norėčiau pradėti apalio stalo diskusijas. su trimis pranešėjais, kurie iš tikrųjų yra iškilus pranešėjai ir noriu pateikti keletą e, komentarų. Čia pasveikyti ponę Rodrygės, jai paskui suteiksiu žodį. Aš manau, kad jau buvo pabrėžta, jog 20 amžiaus pradžioje sėkminga revoliucija buvo revoliucija suteikusi moteriams teisę siekti švietimo. Amžiaus antrojoje dalyje moterų e, skaičius švietimo įstaigos labai padidėjo, taip pat labai padidėjo taip pat moterų tarp dėstytojų. Dabar matome kokie yra strategijos Europa 2020 tikslai ir e, matome, kaip e, siekti tų e, tikslų lygybės srityje. Matome, jog Europoje galvojam apie 12 procentų, apie 10 procentų rodiklį e, Europoje, galvoju apie Maltą, apie Rumuniją, apie Airiją. Universitės, universitetuose moteris, merginos pasiekė gerų rezultatų 40 procentų visų studentų e, yra merginos ir tarp diplomą gavusių e, studentų merginų dalis yra virš 60 procentų. Tačiau e, paskui būna įvairios diskriminacijos, ta diskriminacija egzistuoja ir toliau ir turime tikrinti šitos dalykus. Aišku, daug kas pasikeitė, tačiau vis, dėl, vis dėlto uh, e, dar yra daug e, įvairiausių problemų. Moteris e, daugiau renkasi humanitarinius mokslus, mokslus. moterų yra mažiau tarp mokslinių tyrimo specialistų, mažiau techninėse specialybėse. Taip pat mažiau yra tokiuose srityse kaip aplinkosauga, energetika, skaitmeninės technologijos. Per mažai jaunų moterų renkasi tokias e, specialybės ir turime taip pat kelti tokį klausimą, kaip moterys. Moterų yra labai daug tarp dėstytojų ir mokytojų. Pavyzdžiui, mano valstybėje moteris dominuoja tame sektoriuje. Ir aišku, taip yra, todėl kad moteris e, pasiekia labai gerų rezultatų e, toje srityje. Tačiau taip yra ir todėl, kad e, greunami stereotipai, todėl kad moteris e, geresnės nuomonės yra pačios apie save, jos labiau pasitikė savo jėgomis. E, yra daugiau lygybės, yra daugiau galimybių atsiskleisti profesiškai ir asmeniškai moterims. Mes e, dirbame kultūros e, sektoriuje ir bandome stiprinti tą politiką, kuri e, siekia įgalinti e, moteris e, švietimo e, srityje. Kitas svarbus dalykas, svarbus aspektas yra moteris aukos, diskriminacijos aukos. Labai svarbu, kad Europoje tinkamai vyktų integracijos procesai ir kad būtų susipažįstama su įvairių civilizacijų modeliais. Matome, kokiu tragediju įvyko pastaruoju metu Europoje ir todėl turime per lyčių prizmę žiūrėti į tarp kultūrinius aspektus, turime siekti daugia kultūrinio auklėjimo ir geresnės integracijos, asimiliacijos. Labai svarbu, kad jungtinių tautų lygmenį praėjus 20 metų po Pekino konferencijos būtų toliau gyvendamos e, strateginės e, gairės. Prisiminkime Mišelės, Mišel Obama iniciatyvą šioje srityje. Turime taip pat galvėti apie principą daugiau už daugiau. Ir tai reiškia, kad turi būti daugiau švietimo moteriams ir daugiau teisių, mažiau e, diskriminavimo. Mer, mergaičių švietimas pasireiškia taip pat teigiamais rezultatais įvairios, įvairiais lygmenimis turiu e, galvoje ir vaikų mirtingumo geresnius e, rezultatus, geresnę sveikatą, aplinkosaugą ir taip toliau. Turime galvoti tarp, apie, taip pat apie atskirimą Turime galvoti apie e, švietimo kaip po tokio atskirimo nuo pasaulė žiūros ir, ir, ir įsitikinimų aspekto. Antrasis aspektas yra susijęs e, daugiau su socialiniais aspektais. Uh, Ir tai e, turi tiesioginę sąsąją su mokymo programomis e, mokykloje. Mokykloje turi būti įgyjami tokie gebėjimai kaip e, gebėjimas dirbti komandoje, gebėjimas e, bendradarbiauti. Ir tai yra kažkas daugiau negu vien tik tai e, ta nu, nuoga formali kompetencija, techninė kompetencija. Tai yra tam tikra neformali kompetencija, kuri labai svarbi paskui visuomenėje. Labai svarbu, kad valstybės narės pripažintų šį aspektą, o ne vien tik tai formalius mokyklų programų e, dalykus. Ir turime tai žvelgti taip pat per, per moterų prizmę. Tai labai svarbu e, socialiniai inovacijai. Tai, tai yra esminės svarbos aspektas. Turime dirbti trimis lygmenimis. Visų pirma, nuo pat vaikystės turime galvoti apie švietimo modelius ir priemonės. Aš nemanau, kad, kad mes esame aklavėtėje, tikrai ne. Ir žinome, kad negali būti neutralaus švietimo. Mūsų mokykla mane, kad ji tai yra neutrali, tačiau iš tikrųjų švietimas turi padėti ugdyti subalansuotą tapatybės suvokimą, tokį supratimą, kuris neišvengiamai susijęs su kitų tapatybių gerbimu. Taip pat su e, savęs paties gerbimu. Tai turi būti tarp svarbiausių tikslų. Švietimo srityje mes e, turime taip pat e, peržiūrėti egzistuojančius e, modelius, kurie turi būti labiau horizontalūs socialinėje srityje. Taip pat turime suprasti ir beje komisijos narė tai minėjo mūsų pranešėja Rodrygės taip pat dirba šito klausimu yra labai svarbu sukurti palankesnės e, sąlygas merginoms e, e, ir, ir, ir moteriams. Turime galvoti apie dualinį švietimą. Nu, tuo noriu pasakyti, jog nuo pat ankstyvos vaikystės turi būti galvojama apie tinkamą visų gebėjimų poten, potencialo at, atskleidimą. Taip užtikrinant ir tiek pat galimybių mergaitėms kaip ir berniukams. Direktyvos dėl tėvystės ir, ir ir motinystės šitame kontekste taip pat yra aktualios. Mokyklose, universitetuose ir e, e, kitose įstaigose dedama daug e, pastangų, tačiau kartais iškyla atsakomybės klausimas. Aš, aišku, visų pirma turiu galvoje savo šalį, nes aš tą šalį pažįstu geriausiai, tačiau aš manau, kad e, šis aspektas yra būdingas uh, ne, ne tik mums, bet visoms valstybėms. Yra dar daug dviprasmybės ir prieštaravimų mūsų švietimo modelyje. Tai susiję taip pat su žiniasklaidos priemonėmis, nes tai, ką mes girdime per žiniasklaidą, turi atspindėti simbolinį e, modelį. Mes turi kalbėti apie tai, kaip ir vyrams, ir moteriams turi būti kūriamos sąlygos derinti profesinį gyvenimą ir asmeninį gyvenimą. Tyrimo duomenys rodo, jog moterų švietimas daro teigiamą įtaką ir BVP augimui, ir švietimo procesui apskritai. Tos įmonės, kurios daugiau investuoja į, į tai, kad tų įmonių valdymo struktūros atitiktų lyčių lygybės reikalavimus, taip pat pasiekė geresnių rezultatų išnaudodamos daugiau potencialo. Žinoma, mes jau pasiekėme teigiamų rezultatų, tačiau kiekviena nauja karta turi tuos iškovojimus apsaugoti ir juos išplėtoti daugiau. Atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau, dabar perdodu žodį ekspertams. Dviems ekspertams ir vienai parlamento nariai. Visų pirma, Stanimirai Hadžimitovai, kuri yra iš Bulgarijos. Jis yra iš vienos iš pirmųjų moterų teisų gynimo nevyriausybinės organizacijos Bulgarijoje. Prašome, žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Ir labas rytas, gerbėmėjai Europos ir nacionalinių parlamentų atstovai, mėlyje kolegos. Dėkuoju Jums už šią galimybę pasidalinti su Jumis keliomis mintimis. Aš jau 20 metų kovoju už lyčių lygybę. Aš esu baigus e, Sofijos technikos e, universitetą, esu įgyjus e, ekonomikos specialybę. Tačiau lyčių lygybė man rūpėjo visuomet. Ir kai pirmą kartą apie ją sužinojau, ji pakeitė mano gyvenimą. Įgalinimas yra skirtas tam, kad jūs galėtumėte gyvendinti savo potencialą. Ir jeigu mes nuspręsime, kad būtent moterų ir merginų įgalinimas bus mūsų pagrindinės tikslas, turime rūpintis tuo, kad įgalinimas įsitvirtintų mūsų švietimo sistemoje. Be to, mes turime iš naujo įvertinti ir pertvarkyti savo švietimo sistemą. Iš naujo vertinti ją reikia dėl to, kad Reikia kalbėti ne vien apie pradinę mokyklą, pradinį ūkdymą, bet ir apie tai, kas vyksta vidurinėje mokykloje ir po to. Kitaip tariant, švietimas turėtų būti visą gyvenimą besitęsintis procesas. Ir būtent e, e, pačioje švietimo pradžioje, e, tai yra nuo darželio, reikia pradėti skatinti pagarbą kitiems, kitai lyčiai. Prieš dešimt metų mes e, išnagrinėjome mokymosi programas 40 mokyklų ir e, trijose darželė, darželiuose. Ir įdėgėme tose mokyklose ir darželiuose e, švietimo lyties klausimais programą. Jos buvo labai sėkmingos. Tos programos buvo susijusios ir su mokytojų rengimu. Labai dažnai mokytojams nėra lengva dėl to, kad derinti profesinį ir šeimos gyvenimą yra gan pakankamai sudėtinga ir apie tai jau buvo kalbama šiandien. Reikia taip pat pertvarkyti švietimo sistemą, pakeisti jos uh, orientavimą į uh, žmogų. Taip yra svarbu, tai yra svarbu atsižvelgiant į globalizacijos procesą. Pilietiškumas, pasitikėjimas savimi, uh, gebėjimas vadovauti, visi šie dalykai turėtų būti traukti į mokomasias programas. Reikia atsižvelgti taip pat ir į 21 amžiaus iššūkius, pavyzdžiui, į merginų e, gebėjimą pasitikėti savo kūnu. Ir apie šius, visus šius dalykus reikia kalbėti jau mokyklose. Mokytojai dažnai kalba apie tai, kad moksleiviai nelabai nemoka bendrauti vieni su kitais, nemoka įveikti stereotipų, nežino, kaip e, įveikti įvairias diskriminacijos, e, rasizmo formas. Ir jeigu e, ugdysime bendravimo įgūdžius, tai padės vaikams geriau suvokti savo vaidmenį mūsų visuomenėje, padės jiems suvokti, kad jie gali siekti kažką pakeisti tam, kad pasaulis būtų teisingesnis ir sažingesnis. Reikia taip pat ir suformuluoti labai iškius tikslus, nepaisant to, kad UNESCO e, programa e, turi savo e, tikslus, yra taip pat yra nustatytos ir pagrindinės veiksmų grupės, tai yra, yra oficialios priemonės, neoficialios ir tos, kurios nepatenka į tuos apibrėžimus. Tai yra neformalios priemonės. Aš norėčiau pakalbėti apie keturis, keturis dalykus. Pirmiausia, kalbėsiu apie moterų teisės, po to kalbėsiu apie dėmesį e, konkrečioms e, problemoms, su kuriomis susiduria tam tikros visuomenės grupės, po to kalbėsime apie mokytojus ir galiausiai apie finansinės investicijas. Taigi. Mokykla turėtų būti ta vieta, kurioje turėtų būti propaguojamos moterų teisės ir kur būti, turi būti naikinami e, su lytimi susijęs stereotipai. Čia gal reikėtų remti Skandinavijos e, e, patirtimi. Reikėtų rengti mokymus dėl lyties, e, dėl svei, e, klausimų susijusių su reprodukcinė sveikata. Taip pat reikia aiškinti moksleiviams, ką daryti, kai smurtaujame internete. internete nes 80 procentų du mergaičių nuo 11-16 metų patiria vienokį ir kitokį priekabavimą internete. Taip pat reikia dirbti ir su berniukais, tai tam, kad būtų mažinamas smurtas prieš moteris. Reikia apie tai atvirai kalbėti. Reikia kalbėti apie tai, kaip galima būtų sustiprinti moteris ir atsisakyti aukos vaidmens. Švietimas taip pat gali padėti mums įveikti moterų vyrų segregaciją darbo rinkoje. Apie tai jau buvo kalbama šiandien. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip moteris galėtų uh, įgyti tokias žinias ir įgūdžius, kurie praverstų joms vėliau darbo rinkoje. Reikia lavinti tuos įgūdžius, kurie padės moteriams e, ateityje dalyvauti politinėme gyvenime ir užimti, e, eiti aukštas politinės pareigas. Moteriams labai dažnai stokojama pinigų, finansų tam, kad jos galėtų įsilieti į politinį gyvenimą ir ką jos turėtų kreiptis į jūs, į politikus. Moteris, dėl to moteris tampa priklausomas arba nuo partijos vadovo ar nuo verslo ir dėl to jos privalo paklusti. Devinerius metus uh, Aš dirbau su kolegėmis, kai buvo gyventinama stabilumo įtvirtinimo lyčių lygybės srityje programa. Ir aš girdėjau labai daug moterų, kurios skundėsi, kad labai sunku yra rasti tinkamą finansinę paramą. Ir dėl to moteris būna išstumtos iš aktyvesnio politinio gyvenimo. Ir ši padėtis iš esmės atspindi faktinę lyčių lygybės situaciją. Be abejo, turėtume taip pat pagalvoti ir apie būtinybę pradėti mokyti moksleivius mokykloje apie verslumą. Čia jūs matote skaičius, kurių aš neminėsiu, nes buvo paminėta daug skaičių. Bet taip pat matote šioje skaidrėje ir tai, kad yra paminėta viena peticija, kuri buvo skirta būtent tarptautinės moterų solidarumo dienai. Ir aš pasirašiau tą peticiją. Joje yra kalbama apie tai, kaip galima būtų įveikti vyrų moterų atotraukį, kuris egzistuoja dabar technologijų srityje. Aš esu įsitikinusi, kad moteris ir mergaitės turėtų turėti lygias galimybės dirbti mokslinį darbą. Aš kreipiuosi į savo uh, vyriausybė, visas kitas nacionalinės vyriausybės ir jungtinių tautų valstybės narės tam, kad jos padarytų viską, kad moteris galėtų dalyvauti e, moksliniuose tyrimuose, kad joms nebūtų trukdoma dirbti su technologijomis. Ir reikia investuoti į e, e, merginų galimybės įgyti techninį išsilavinimą reikės padėti joms įsitvirtinti mokslo srityje. Ir rengti taip pat technologijos, kurios pagerintų moterų padėtį visuomenėje. Dabar keli žodžiai apie būtinybę skirti daugiau dėmesio tam tikroms visuomenės grupėms ir jų problemoms. Ir čia aš paminėsiu etinės problemas ir ypatingai išskirsiu migrantus. Romų bendruomenės, merginos ir moteris, kaip jums yra žinoma, dažnai turi menkesnį įsilavinimą, dažnai palieka mokyklas, jų nebaigia. Ir jų menkos žinios apie seksualumą, apie lyčių santykius dažnai prisideda prie to, kad jos labai anksti susilaukia vaikų. Uh, Bet pažvelkite paskutinį sakinį. Mūsų uh, e, uh, e, etinių grupių švietimo e, programos vadovas man pasakė, kad 2014 metais Bulgarijoje mes pastebėjome tam tikrų pažangos ženklų Ir padaugėjo šiek tiek moterų kilusių iš Romų bendruomenės, kurios galėjo baigti aukštasis mokyklas. Ir taip pat sumažėjo merginų nebaigusių mokyklas skaičius. Mes matome, kad didėja taip pat ir Romų studenčių e, skaičius. Mums reikia taip pat specialių programų, kurios e, lavintų kalbinius e, studentų ir studenčių įgūdžius. Mokytojai dėstytojai čia taip pat reikėtų siekti geresnės pusiausviros. Ir mokytojai turėtų taip pat geriau išmanyti didžių lygybės klausimus. Ir tarp mokytojų turi būti ir moterų, ir vyrų. Ir žinot, kodėl taip turi būti. Mane nu, tikrai nustebino. Moterų teisų komiteto narių sąrašas. Tenai daugiausia yra moteris ir tik du vyrai. du vyrai ir matome, kad pusė visų vyrų net atvyko į šį renginį. Ir štai kodėl aš kalbėjau, minėjau mokytojus. Ir paskutinis dalykas - būtinybė finansuoti daugiau išvietimą. Deja, mano šalyje padėtis nėra yra labai gera. Mes švietimų skiriame tik tai 3,5 procento savo bendrojo vidaus produkto ir to be abejo nepakanka. O baigdama, norėčiau pasakyti štai ką. Lyčių lygybė yra susijusi su visų studentų galimybėmis e, mokytis viešuosiuose aukšto mokslo mokyklose. Ir aš norėčiau paminėti tai, kas yra paminėta 2016-2020 metų Konkordo, Konkordo veiksmų plane. ES turėtų skatinti švietimą, kuris atsižvelgtų į lyčių aspektus, turėtų e, galinti visves narės keistis geriausią, pažangiausią praktiką tarpusavėje ir su trečiomis šalimis. Dėkuoju Jums uždėmesi. Many, many thanks for these important tools. Labai ačiū už tokias svarbes priemonės, už pasikeitimą informaciją apie jūsų ypatingą patirtį ir pasiūlymus. O dabar suteiksiu žodį kitai pranešėjai irgi 10 minučių, ponė Zailinger. kuri e, dirba kovos su smurtu prieš moteris e, e srityje ir kuri yra parengus e, savyginos vadovėlį. Um, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atvykau, kad e, papasakočiau jums apie tai, kas e, galėtų būti apibūdinta kaip švietimo neformalioji dalis. Ankstesnio kalbėjote apie tokį kalbėjo. Aš kalbėsiu apie feministinę saviginą, moterų saviginą. Turbūt e, esate daug girdėję bendrai apie feminizmą anksčiau. Uh, Ir e, turbūt suprantate, kad e, reali lyčių lygybė be feminizmo neegzistuotų. Feministinė savigina e, jau dabar turi 110 metų tradiciją. Ji išplaukia iš kritinio mokymo, tai išplaukia iš merginų sugebėjimo kritiškai mąstyti, elgtis autonomiškai, būti solidarioms tarpusavyje ir tokiu būdu jos gali pasipriešinti smurtui pagristam e, lytimi. Be to, kaip jau sakiau, tai padidina moterų vienybę. Mes taikome principus, kurie išplaukia iš feministinės pedagogikos. E, vienas iš jų yra pedagoginių tikslų ir metodų nuoseklumas. Noriu pasakyti, kad jeigu stengiamės daugiau įgalinti moteris, tai uh, Negalime jų priversti taip padaryti, jos pačios turi norėti tai padaryti, turi būti daroma laisvanoriškų principų. Taip pat e, labai daug kalbame apie lyčių lygybės. E, Pedagogics is to consider the person as a whole and also as a member of a society užtikrinimą. Be to mes turime galvoti apie uh, visos visuomenės švietimo, ne pavienius asmenis. Turime galvoti, kaip uh, išmokyti moteris valdyti savo kūną, pažinti save, kad jos galėtų geriau pažinti, pasirinkti gyvenime tai, ką jos nori. Be to, turime kalbėti apie šališkumą. Kiekviena moteris yra savo gyvenimo e, specialistė. Tuo turime būti mes įstikinę ir kaip mokytojai turime e, rasti vietą jų pusėje ir padėti joms e, viską teisingai pasirinkti, net jeigu gal asmeniškai ne visuomet mes galime sutikti su jų pasirinkimais. Aš, e, būdama feministinė savyginos mokytoja, turiu tam atsiduoti ne tik politiškai, bet ir galvoti apie visus kitus lyčių lygybės aspektus. Uh, Kitas dalykas yra visų priespaudos sistemų e, demistifikavimas. E, ne tik lyčių pagrindų žmonės patiria diskriminaciją, bet ir dėl rasizmo, homofobijos, transfobijos ir daugybių kitų fobijų ir izmų, kurie egzistuoja. Taigi mes turim kalbėti apie tarp sekcijinį feminizmą. Aš kalbu kaip uh, aktyvistė, dirbanti labai mažai organizacijai čia Briuselėje. Mes dirbame prancūzų ir olandų kalba, bet to aptarnaujame šio miesto tarptautinę bendruomenę. Mūsų pagrindinis tikslas - užkirsti kelią smurtui e, lyties pagrindu. Reikia imtis priemonių, kad e, smurtas neįvyktų iš anksto. Mūsų e, kolektyvas labai nedidelis ir mes kiekvieną dieną uh, turim kovoti už išgyvenimą, kad užtektų atlyginimams pinigų, kad rastume tam tikrų išmokų ar paramos, pildome daugybę visokiausių formų tam tikslui. Daugumos e, valstybių atstovės, kurios susirinko čia, e, puikiai pažįsta tokias mažas organizacijas, kurios turi kovoti už išgyvenimą ir ne visuomet susilaukia oficialios paramos. Kągi mes darome? Aišku, savyginos pamokos, bet ne tik tai. Mes taip pat dirbame apie, dirbame apie šviečiamąją veiklą užsiimame, mokome moteris, kad jos rastų savo vietą e, visuomenėje, pramonėje, žiniasklaidoje ar kitose gyvenimo srityse. Daugiau negu 700 moterų ir mergaičių kiekvienais metais mes mokome savyginos ir mes siekiame, kad e, tie skaičiai dar labiau išauktų. Aš manau, kad apie mus žino tikrai daugiau moterų, nes mes organizuojame įvairias konferencijas ir švietimo paskaitas. Kasgi yra, kas yra ta feministinė savigina? Aš žinau, kad daug kas iš karto galvoja apie rytų kovos menus. Tai nėra susijęs su spardimosi ar darbo kumščiais e, iš dalies galbūt tai yra tiesa, bet tai yra daugiau susiję su savęs pažinimu, pasitikėjimo, savimi stiprinimu, sugebėjimu išmokti pasakyti ne ir pasirinkti gyvenime tai, kas reikalinga. E, feministinė savigina vadovausi skirtingais metodais. Dėl vieno apibrėžimo visi sutinka. E, E, feministinė savigina turi mokyti mergaitės visko, kas jų gyvenimą padaro saugesniu. E, ši feministinė savigina e, egzistuoja visose pasaulio dalise ir pagrindinis, pagrindinės veiklos gairės yra keturios. Tai yra teisingos ir kritinės informacijos apie smurtą prieš moteris surinkimas ir skleidimas Turime kalbėti apie prevencijos strategijas, e, ką mes galime iš tiesų padaryti, kas pasiteisina. Turim kalbėti apie teisių e, žinojimą, apie paslaugų, e, kurios yra prieinamos visuomenėje, pateikimą, informacijos apie jas pateikimą. Mes esame parengę daug įvairiausių metodų, E, kuriais moteris ir merginos e, gali e, verbaliniu ir neverbaliniu būdu užsitikrinti pasitikėjimą savimi. Yra daug žmonių, kurie mums, kurie elgesi taip, kaip mums nepatinka ir mes kartais bandome juos sustabdyti. Tokiu atveju nebūtinai reikia kažkam smokti. Galima kitokiais būdais tą padaryti. Reikia išmokti kalbėti su tokiais žmonėmis, kad uh, smurtas neįvyktų. Aišku, e, mes mokome ir fizinės savyginos metodų. Jos yra, jie yra labai paprasti, labai skiriasi nuo rytų kovos menų, nereikia metų metais mokytis, kad galėsime apsiginti. Be to labai svarbus yra psichologinis pasirengimas, kuris leidžia įveikti uh, klytis, kliūtis, kurios psichologiškai yra susiformavusios e, mums per, š, per auklėjimo ir švietimo procesą. E, jeigu mes e, rekomenduojame imtis fizinių veiksmų prieš ką nors, tai tai yra daroma tik išskirtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti saugumą. Feministinė savigina yra susijusi su mokymu, švietimu, kolektyviniu strategijų moterims E, kūrimu ir solidarumo skatinimu. <clears throat> Jeigu norime pakeisti visuomenę, kurioje gyvename, negalime dirbti vieni. Reikia bendradarbiauti su kitomis moterimis, daryti viską, ką galime kartu, kad visuomenė pasikeistų. Feministinė savigina taip pat reiškia, kad moteris ir merginos turi žinoti savo ribas ir įvertinti, kiek galima jas peržengti ar ne. Uh, Tai yra susijęs su galimybė pasakyti ne, su teisė pasakyti ne. Taip pat, kaip jau minėjau, fizinės savyginos metodus taikome. Čia vienas iš pavyzdžių skaidrėje matomas. Ir sakome, ką, e, kaip e, ieškome kartu, kaip bendrai saugiai gyventi. Kyla klausimas, kai kalbama apie tokią savyginą, ar iš tikrųjų ji pasiteisina. Taip, turime dabar jau nemažai faktų rodančių, kad e, ta savigina yra e, veiksminga, moteris e, randa būdų išsisukti iš smurtinių situacijų nenukentėdamos. E, labai daug padeda mokymas, E, padeda taip pat moteriams atsikratyti nepasitikėjimo savimi, pykčio, baimės. Taip pat labai svarbu e, mūsų veikloje turėti keletą strategijų. Veiksmingiausia strategija yra rėkimas, pabėgimas ir pasi, fizinis pasipriešinimas. E, yra mąstančių, kad e, moterys e, pasipriešindamos sukelia dar didesnį pavojų, bet paaiškėjo, kad iš tiesų taip nėra. Jeigu pasipriešiname verbaliai, neverbaliai ir fiziškai, tai e, žalos ar nukentėjimo mastas yra, ar rizika yra mažiausia. Greta smurto prevencijos e, feministinė savigina atneša ir kitokių poveikių. Yra atlikta nemažai analizių, tyrimų, kurie rodo, kad e, moteris ir mergaitės dalyvavusios feministinės savyginos e, pamokose e, yra žymiai labiau įsitikinusios, kad gali pakeisti savo gyvenimą, gali įtakoti savo gyvenimą ir pasirinkti teisingai. Bet to moteris yra labiau nepriklausomos ir turi mažiau baimių. Taip moterų judumas ir aktyvumas visuomenėje padidėja. E, tradicinis moters elgesys e, būtų suvedamas į likimą namuose, neįmą į viešas vietas ir panašiai. Tuo tarpu per savo pamokas mes tokį mąstymą keičiame. vyresnių moterų tarpe taip pat pastebėta, kad saviginos klasės padidino pasitikėjimą savimi ir pastebėjome, kad e, feministinė savigina yra puikus menas. Aš pati jau 20 metų to užsijimu, bet reikia labai rimtos paramos ir iš įvairių moterų organizacijų, ir iš visuomenės, valstybės, oficialių tarnybų. Mes e, manome, kad reikėtų pasitarti su feministinėmis savyginos mokyklomis ir rengiant oficialius dokumentus Europos Sąjungoje, kai reikia kovoti su smurtu prieš moteris, smurtu prieš vaikus ir panašiai. Labai svarbu, kad feministės atrastų moters vietą tarsi e, visuomenėje aiškiau ir taip pat turi būti rastas uh, būdas moterims e, atskirai nuo visuomenės susitikti ir aptarti savo aktualiausias problemas. Baigdama savo pasisakymą, norėčiau paraginti jūs e, pagalvoti apie tai, kaip pasaulis atrodytų, jeigu visos moterys ir mergaitės žinotų savo galimybės, savo ribas ir būdus tas ribas apginti kiekviena moteris turi kvalifikaciją pasakyti ne, pasipriešinti tam, kas jai nepriimtina. Ir e, tas, ta galimybė turi būti gerbiama. Ačiū. Ačiū už pasiūlymą. Galbūt bus įdomus ir mums. Ir dabar mes galėsime pereiti prie kitos labai svarbios e, temos, kuri yra susijusi su emocijų konfliktuose valdymu. Manau, kad apie tai galėtume gana daug diskutuoti. Na, nu, dabar suteiksiu žodį Lilijanai Rodrygės. Dešimt minučių. Ji atstovauja, atstovaus tiksliau po keletos savaičių E, mūsų komitetui visame Europos parlamente, nes įrengė pranešimą apie e, mergaičių įgalinimą per švietimą Europos Sąjungos. Aš atsiprašau, kad aš pati turiu išeiti, nes e, turiu dalyvauti spaudos konferencijoje, suteikiu žodį jums ir perleidžiu jums pirmininkavimą taip pat, taigi galėsite užbaigti šį renginį. Vertėjai dirbs turbūt neliau kaip 15 minučių virš numatyto laiko. Ačiū. Well, thank you. Uh, I only have 10 minutes, so I will. Dėkuoju, aš turiu tik tai 10 minučių, todėl turėsiu daug ko neminėti iš savo paraštos kalbos. Aš norėčiau papasakoti jums, kokia yra mano rengimo pranešimo esmė ir kokiamis mintimis jis yra grindžiamas. Aš kalbėsiu savo gimtąją portugalų kalbą ir tikiuosi, kad vertėjai mano kalbą išvers iki pat pabaigos. Dėkuoju. Noriu padėkoti visiems e, kolegoms, kolegoms, pranešėjams taip pat. Aš e, dabar nekomentuosiu teisėkuros aspektų ir e, įvairių domenų, tai jau buvo pakomentuota anksčiau. Aš manau, kad Turime žiūrėti į lyčių lygybę kaip vis, visų pirma per įgalinimo, per švietimo prizmę. Tuo požiūriu lyčių lygybės aspektas mokyklose turi būti įtvirtinamas kaip galima anksčiau, dar iki mokyklinio ūkdymo įstaigose, o paskui tęsiamas uh, pradinėje mokykloje ir taip toliau. Todėl turime čia siekti tokių tikslų - užtikrinti e, lyčių lygybę ir mergaičių galinimą per švietimą turime įtvirtinti Istanbulo priemonę šioje srityje, siekdami šių tikslų, sukurdami mokyklinę lyčių lygybės kultūrą. Antras, atitinkamai koreguodami mokymo programas, įtvirtindami e, lyčių lygybės e, aspektą sprendimų prieimimo srityje, taip pat skatindami lyčių lygybę ekonomikos sektoriuje. Turime taip pat aiškintis, kokios konkrečios priemonės gali būti taikomas laikantis Europos vadovų tarybos išvadų. Turime organizuoti informacijos kampanijas siekdami kovoti su stereotipais taip pat e, tikrindami mokyklų vadovėlius ir e, kitą mokomąją medžiagą turime skatinti iniciatyvas, kuriamis e, yra stiprinama lyčių lygybė. Turime siekti, kad darželiuose ir kitose iki mokyklinio augdymo įstaigose būtų daugiau dirbančių vyrų Aš e, taip pat norėčiau padėkoti visiems savo kolegoms, kurie prisidėjo prie, praneš, prie pranešimo rengimo. Pranešimo kontekste yra minimi trys pagrindiniai ramšiai jie yra susiję su programomis bei su švietimo moduliais. Labai svarbu, kad e, tame procese dalyvautų ir švietimo profesionalai, dėstytojai, tarnautojai, verslininkai, šeim, šeim, visuomenės atstovai šeimos. Aš e, taip pat norėčiau reaguoti tai, ką sakė ponia Kosta. Nėra neutralios mokyklos. Formaliai žiūrint, mes turime numatyti valstybėse narėse tam tikras gairias, kad užtikrintume, kad nebūtų lyčių diskriminacijos. Ir atitinkamai turime parengti švietimo programas. Turime taip pat įgyvendinti ir neformales priemonės, siekdami sustiprinti lyčių lygybę, mergaičių pasitikėjimą savimi, organizuodami savyginos e, mokymus, jausmų valdymo mokymus ar panašiai tai padeda, sakyta, ko kovoti ir su stereotipais. Mes e, kalbame taip pat apie vadinamosius paslėptus mokymus. Tai yra socializavimo įgūdžių e, sklaida. Mokykloje tokie mokymai, tokios e, paskaitos yra dėstamos tiek pamokų metu, tiek ir užklasinės veiklos metu. Mokyklos turi renkti, turi kurti tam tikrus mąstymų forumus, grupės, kuriuose e, jaunuoliai galėtų mąstyti apie lyčių lygybės aspektus socialinė, socialinėje plotmėje. Taip pat turime galvoti apie visas priemonės, kurios skatintų daugiau merginų pasukti į tuos sektorius, kur dabar dominuoja vyrai. Tai padėtų išvengti e, diskriminacijos. Taip pat e, galbūt e, reikėtų pagalvoti apie kvotas iki mokyklinio ūkdymo. E, įstaigose. Matau, kad e, laiko lieka mažai, todėl apibendrinsiu savo e, pranešimą. Prieš tai minėjau informacijos technologijas ir e, prevenciją. Turime kovoti su visų tipų smurtu prieš mergaitės ir moteris, be kita ko ir internete. reikėtų taip pat e, galvoti apie ekspertų grupių kūrimą siekiant geriau įtvirtinti lyčių lygybės principus. Mes turime kovoti su egzistuojančiais vis dar stereotipais švietimo sektoriuje ir, ir kitose sektoriuose apskritai visai visuomeniai. Moteris turi rinktis tokias profesijas, tokią karjerą, kuri jas domina. Lytis neturėtų būti kliūtis, niekuomet neturėtų būti kliūtis karjerai. Čia lygybė visuomet yra didelis privalumas visuomeniai. Tas pas pasakytina apie tėvystės ir, ir motinystės pareigų lygybę. Švietimo įstaigos bei organizacijos, kurios specializuojasi lyčių lygybės klausimais, turi stebėti ir tobulinti mokyklų vadovėlius. Vadovėliuose turi atsispindėti kova su diskriminavimu, didaktinė medžiaga, turi būti papildoma specializuotų organizacijų dirbančių šitais klausimais. Jaunuoliai turi būti mokomi demokratinių vertybių, tarp kurių yra ir lygios galimybės bei lyčių e, lygybė. Aišku, mes e, norime užtikrinti tokias sąlygas, kuriams esant e, moteris gyventų oriai ir būtų lygios su vyrais. Galėtume įkurti lyčių lygybės premiją mokyklose. Turime kovoti su visų tipų neligybė, socialinė, ekonomika, lyčių neligybė. Žinome, kad dabar krizės e, sąlygomis turime taip pat galvoti ir apie bendrijos lėšų panaudojimą bei horizonto 2020 tikslų įgyvendinimą. Uh, uh to... Dabar norėčiau padėkoti e, visiems, kas pasisakė ir e, dabar galime pradėti diskusiją. Turime tik 15 minučių ir dėkuoju visiems, kas e, liko salėje ir kiekvienam kalbėtojui galėsiu suteikti po dvi minutės. Pirmiausia, kalbės Kintalnydė, Ispanijos parlamento atstovas. Atstovė. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. Šiandien Europos parlamentui labai svarbi diena, nes mes minime tarptautinę moters dieną. Šiandien kalbame apie didesnę moterų autonomiją, kurią pasiekti įgalina švietimas. Matome, kokia padėtis yra ES valstybėse. Žinome, kad 54 procentai moterų yra aukštųjų mokyklų absolventės. Ispanijoje šis skaičius siekia praktiškai 60 procentų. Tačiau kas įvyksta paskui? Kodėl moterų yra mažiau ten, kur primami sprendimai? Kodėl, moterų, kodėl moterys yra mažiau aktyvios profesiškai? Kodėl moterų tarp bedarbių yra daugiau negu vyrų? Kodėl moteris turi mažiau įtakos priimant sprendimus? kokia tokios padėties priežastis. Universiteto diplomus turinčios moteris turi turėti galimybę dirbti, dirbti įvairiuose sektoriuose, tarp jų ir politikos sektoriuje, tačiau, kuomet pasižiūrime, kokia reali padėtis, matome, kad taip nėra. Jau 40 metų praėjo nuo pirmos e, e, konferencijos moterų klausimais, jinai vyko Meksikoje. Po Pekino konferencijos praėjo 20 metų. Kodėl vis dėlto yra patiriamas fiasko, kodėl moteris vis dar e, nereprezentuojamos tinkamai sprendimų prieimimo lygmenių. Reikia užtikrinti didesnę autonomiją moteriams, tačiau apskritai žmonijai reikia daugiau autonomijos, kaip, e, kaip moteris, kaip vyrai. E, moterų reikalų komitetų e, nariai ir, ir narės mes turime veikti. ES valstybės narės turi diskutuoti šitais klausimais, jos turi remtis dokumentais priimtais Pekine. Turime veikti, turime padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad ES pozicija būtų labai aiški, Europos kelias būtų aiškas. Moteris turi būti savarankiškesnės, moteris turi būti geriau atstovaujamos sprendimų prieimimo lygmenių. Yra daroma pažanga įvairiose valstybėse, tačiau yra tokių valstybių ir yra tokių vyriausybių, kurios visiškai nenori eiti tuo keliu, yra vyriausybių, kur visiškai nėra moterų ministrių. Tad e, ten, aišku, moterų įtaka yra daug mažesnė. E, darei a palavra agora à e, senhora Coutel, de França. O dabar Pone Gutel iš Prancūzijos. Agora darei então a palavra à senhora deputada Berder. Na kągi. Atsiprašau, tuomet kalbėsiu ponia Berber iš Junktinės karalystės. Ačiū, ponia pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti visiems, kas kalbėjo. Uh, nes e, iš tikrųjų jūsų prisistatymai buvo, prezentacijos buvo labai įdomios. Mane visuomet stebina tai, kad besivystančiuose šalyse motri, e, merginos dažnai negali lankyti mokyklų dėl to, kad juose tiesiog nėra mokyklų ir e, merginos neturi pačių paprasčiausių hygienos priemonių. Aš tą mačiau besivystančiuose šalyse, kur dažnai žmonės vaikšto gatvėse kalbėdami telefonu mobiliuoju, tačiau tų paprastų dalykų mokyklose nėra. Ir čia reikėtų kalbėti apie standartus ir lūkesčius. Tai standartai tai ir tai, ką mes galime pasiūlyti merginom ir lūkesčiai tai, ko iš jų tikimės. Ir šiandien jau kalbam, kalbėjome apie švietimą. Žinome, kad švietimo vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Bet jis yra svarbus ne tik moterų, merginų, bet ir berniukų, vaikinų gyvenime. Jei e, e, mūsų berniukai ir vyrai e, geriau suvoktų, kaip reikėtų bendrauti su moterimi, tuomet mums gal nereikėtų mokyti merginų apsiginti Hormonai, kaip žinia, vaidina svarbu vaidmenį e, jauno žmogaus e, e, vystimėsi. Ir žinome, kad hormonai veikia merginas ir vaikinus skirtingų laikų. Bet tai nereiškia, kad reikia jas atskirti, kad jie negali mokytis vienoje mokykloje, kaip yra daroma beje kai kuriuose šalise. Reikėtų tiesiog pripažinti, kad taip yra ir mokyklose reikia apie tai kalbėti. Gal reikia šiek tiek pakoreguoti mokymo procesą, atsižvelgdami ir į merginų, ir vaikinų poreikius. Aš palikau mokyklą, kai man buvo 15 ir mano vyrui atro, atrodė, kad man reikėjo susirasti kuo, kuo greičiau vyrą. Tačiau aš įrodžiau, kad tai nėra būtina kad įsilavinimą galima gauti ne tik mokykloje, ne tik švietimo įstaigoje, čia gali pasitarnauti ir visuomenė. Ir aš, pavyzdžiui, palikus mokyklą, tai nebaigus jos, e, nuėjau maisto gamybos kursus, kulinarinius kursus ir pažiūrėkite, kaip man pasisekė gyvenime dabar su Europos parlamento narė. Benjamin. Dėkuoju, pirmininkė, man nepaprastai yra malonu būti čia ir atstovauti ir e, Junktinės karalystės lordų rūmams ir parlamentui. Aš taip pat ir su Exeterio universiteto kanclerė. Ir tarp kanclerių e, moterų nėra labai daug, bet aš esu pirmoji jodaodė, kurie eina tas pareigas. Ir kalbėdama apskritai apie... Da, odos spalvą. Galiu tik tai pasidalinti savo, nugasta, e, savo susirūpinimu dėl to, kad spalvotų moterų čia yra labai mažai. Ir o spal, odos spalvos klausimas yra nepaprastai svarbus. Ir e, mano mama, pavyzdžiui, e, man visuomet sakydavo, kad švietimas yra tavo bilietas į ateitį. Ir, ir aš, ir mano brolis ir seserės pasinaudojome tą galimybę. Mes e, pasinaudojame švietimo galimybėmis tam, kad keistumėme savo ir kitų gyvenimą, tam, kad kurtume geresnį pasaulį visose sritise. Ir jei moteriams būtų leisti dalyvauti švietimo procese, tuomet moteris jame dalyvaus ir jos realiai keis mūsų pasaulyje egzistuojantį disbalansą. Visos moteris, visose šalyse, visose visuomenėse turėtų aktyviai e, įsitraukti į visų mūsų veiklą tam, kad mes galėtume atkurti pusiausvyrą pasaulyje, atkurti tokią visuomenę, kurioje kiekvienas būtų vertinamas. Ir šiandien jau buvo kalbė, kalbėta apie tai, kad mes turime paskatinti tą procesą. Ir čia jau buvo taip pat paminėta, kad ir vyrai turėtų suvaidinti savo vaidmenį, jie turėtų prisimti savo atsakomybę. Ir vėlgi čia galima paminėti lytinį švietimą, nes jis yra labai svarbus tam, kad galėtume atkurti pu, lyčių pusiausvyrą, kad galėtume įveikti smurtą prieš moteris apgailėstauju, kad, kad mūsų vaikai šiandien internete gali susirasti nemažai pornografijos ir tenai moterų vaidmuo yra visiškai nepriimtinas. Ir reikia galvoti apie tai, kaip pasinaudodami šitame sistema galėtume ugdyti mūsų jaunus žmonės, kaip galėtume, galėtume ugdyti pagarbą. Da, kitam, kad galėtume ugdyti vaikus galvoti apie savo vaidmenį visuomenėje ir apie kitų vaidmenį ir tarpusavio santykius. Tik tai taip galėsime pakeisti pasaulį. E, Dėkuoju. Labai ačiū. Prašysiu kitų kalbėtojų, nelgiau kaip dvi minutės kalbėti, kitaip mes nespėsim. Airijos atstovas. Thank you, thank you very much. Um, I'd like to welcome... Atstovė. Ačiū, aš labai e, esu dėkinga už galimybę kalbėti šioje konferencijoje. Ši konferencija puikiai ir aš džiaugiuosi, kad tiek daug moterų dalyvauja šiandienos konferencijoje. E, didelė dalis to, ką norėjau aš pasakyti, jau buvo aptarta, bet aš norėčiau išskirti stipriausius akcentus. Bendrai, kalbėdami apie airijos švietimo sistemą, galiu pasakyti, kad berniukai ir mergaitės struktūriškai yra lygus. Tačiau matome, kad daugelėje kitų valstybių yra disciplinų, kuriuose mergaitės nėra pakankamai atstovaujamos. Lygiai taip pat yra disciplinų, kuriuose berniukų yra nepakankamai. Dabar vykdoma politika turi būti e, lyčių požiūrių neutrali ir vidurinėse mokyklose mokiniai turi vienodai mokytis visų dalykų, ypač tais atvejais, e, kai trūksta pasitikėjimo. Tačiau vienas rytis, kurioje mergaičių nėra pakankamai, yra tikslėjai mokslai, matematika ir informacijos technologijos. Daug kas apie tai kalbėjo. Mes turėtume stengtis įtraukti daugiau e, mergaičių į mokslinius, į tiksliuosius mokslus, inžineriją, technologijas. E, tokie žmonės kaip aš, kurie grįžta į ekonomiką, į, į švietimą, ir praleidžiate visą gyvenimą ir dar penkis vaikus užaugina, o paskui e, pereina į politiką. Suprantame, kad moteriams reikia suteikti visas galimybės e, lavintis. Aš pati e, iš savęs, iš savo patirties žinau, kad prieš trejus metus, jeigu kas nors būtų man sakęs, kad aš Europos parlamente turėsiu galimybę kalbėti, aš būčiau sakęs, kad tai yra neįmanoma. Aš manau, kad moteriams reikia suteikti galimybę ir suteikti priemonių tomis galimybėmis naudotėmis. Lyčių lygybė pastaruoju metu pagerėjo, ypač išsivyščiusiame pasaulyje. E, švietimo sistemoje e, dar išlieka šiokių tokių kliūčių. E, taip pat išlieka kliūčių moterims, kurios turi vaikų ir nori grįžti į darbo vietą. Prieiga prie vaikų globos iki mokyklinio ugdymo įstaigų išlieka labai rimta kliūtis turbūt e, reikėtų labiau e, pabrėžti e, švietimo naudą žmogaus intelektiniam išsilavinimui. Šiuo metu mūsų parlamente moteris sudaro 27 20, užima 27 vietas iš 166, tai yra nepakankama. Ačiū. Dar dvi minutės. Liana Marusik iš Serbijos. Poštovane dame i gospodo, sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji zasniva... Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Serbijos švietimo sistema pagrįsta e, lygybės principais. Švietimo lygybės subalansuotas ugdymas, pagarba skirtingoms lytims, pagarba vaiko ir suaugusio teisėms. Švietimas tenkina skirtingus poreikius ir e, yra orientuotas į skirtingus vaikų ir studentų e, interesus. Vienas iš pagrindinių švietimo tikslų yra nacionalinio, kultūrinio, religi, nacionalinės kultūrinės, religinės ir lytinės lygybės <clears throat> užtikrinimas. Taip pat turime užtikrinti e, nediskriminavimą e, amžiaus pagrindų. Daugumoje mūsų vadovėlių yra nuostatų kovai su diskriminacija, įskaitant ir diskriminaciją dėl priklausimo vienai ar kitai lyčiai. Yra sukurta visa eilė papildomų įstatymų, kuriais dekretų, kuriais turi būti keičiama švietimo sistema, ypač kai kalba apie moterų teisės ir lyčių lygybę. Iki 2020 metų Serbijos švietimo sistema yra vertinama kiekvieno asmens, kaip kiekvieno akmens ūkdymo pagrindas. Mes suprantame, kad moteris atlieka ypatingą vaidmenį politinėme, ekonominėme ir kitokiame gyvenime. Kai kalbame apie e, Serbijos e, vietą šio laikinėme pasaulyje, turime pripažinti, kad Serbija yra labai aiškiai nusistačiusi politikos ir visuomenės gyvenimo gerinimo tikslus. Serbijos gyventojai turi turėti geresnę prieigą prie visų lygmenų švietimo ir ūkdymo, nuo lopšelio iki e, mokymosi visą gyvenimą. Suprantame, kad švietimo sistema turi tenkinti kiekvieno individo poreikius. Švietimo ištekliai turi būti efektyviau panaudojami, Tam tikslui e, Serbijos Respublika yra parengusi švietimo strategiją. Thank you so much. Uh, I will finish, I will close now the meeting. Uh, thank you everybody. And I like to... Labai ačiū visiems ir aš norėčiau paraginti jūs, pakviesti jūs uh, antrame aukšte uh, išgerti kokteilį.